15 darbo tvarkės klausimas. ES ir Tuniso santykiai atsižvelgiant į dabartinį padėtį regione. Kolega Kastaldo yra parengęs pranešimą. Kolega Kastaldo, leiskite man užbėgti už akių ir tiesiog grįžti prie Sakarovo premijos laureato. Aš Dėkoju, kad jūs atvykote į mūsų komitetą, kad jūs norite susipažinti su mūsų darbu. Ralf Badavi atstovė, Badavi, kuris ir toliau yra kalėjime, kuris yra kankinamas. Ir džiaugiuosi, kad jūs kreipsitės į mus keletų minčių.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 Äh, die, wegen der Kurzfristigkeit sind die Übersetzer aus dem Arabischen noch nicht. Dėl neapdairumo vertėjai verčiantis iš arabų kalbos dar netvyko. Aš norėčiau pasveikinti Alifertsat. Vienas iš žinomiausių Sirijos atstovų Jūs savo šalyje parodėte didžiulę drąsą. Vitalijai Panamariov, memorija, atstovas iš Rusijos, dėkojame už jūsų darbą. Tiesiog išklausysime ir jūsų informacijos apie tai, kaip jūs dirbate. Žinoma, kad netgi Brėžnevų aros laikais buvo lengviau dirbti opozicijai. Salima Muhd Mohamed Osman, Sudano teisininkas kuris kovoja už savo piliečių teises ir Sakoro premija jam įteikta buvo 2007 metais. Uh, Reporters Without Borders atstovė taip pat yra čia, organizacijos, kuri yra labai svarbi. Sajana Litvina atstovauja Baltarusijos žurnalistų sąjungai. Tikimės palankių pokyčių jūsų valstybėje. Paskutinės diskusijos verčia to tikėti. Liman Nasry, žurnalistė, knygų autorė, gydytoja, humanistė, nusipelnė kovodama prieš neteisybę nukreiptą į moteris, į moterų sekimą ir taip toliau. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote. Mes matome, kad jūsų knygos yra bestselleriai. Taigi kolegė iš Balangadešo Vildana Salambekovič žmogaus teisų aktyvistė iš Sarajevo. Devyniasdešimt aštuntais metais jos žurnalistinė veikla įnešė didžiulį indėlį į mūsų bendrą kovą už žmogaus teises ir aš džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų posėdį.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 Deutschland. Ah, okay. سيداتي سادتي أعضاء Ponios ir ponai, norėjau padėkoti Jums už tai, kad galiu šiandien būti kartu su Jumis. Man tai labai didelė garbė. Noriu perduoti savo vyro uh, linkėjimus, kuris jau trejus metus sėdi kalėjime. Trys mūsų vaikai mm, turi gyventi be tėvo ir aš labai tikiuosi, kad mano vyras kada nors galės irgi atvykti į Europos parlamentą. Taip pat kreipiuosi į Jūs savo vyro vadovį vardu prašydama pagalbos, nes žodžio laisvė yra e, ta laisvė, kurią turėtų turėti visos moteris ir visi vyrai pasaulyje. E, norėčiau Raef Baduaji vardu kreiptis į Jūs iš šios tribūnos. Aš naudojosi visomis progomis Mm, kad galėčiau mm, priminti apie jį, kad galėčiau jo vardu kalbėti. Ir tokią progą turiu ir šiandien. Raif, mano meilė, jau praėjo e, ketveri metai, bet tavęs šiame tuščiame būte. Ir aš nuolat turiu atsakinėti į vaikų klausimus Ir aš dabar galvoju, kaip aš elgsiuos, kai tu grįši namo, ką aš tau pasakysiu, ar verksiu, ar mes e, ruošim kartu vakarienę ir galvosim, kaip, kal, kaip kartu praleisim vakarą. E, tavęs namie jau nėra labai ilgai E, tau neleidžiama keliauti dėl e, to mm, konflikto tarp tavęs ir e, ir režimo. Aš tikiuosi, kad mūsų vaikai bus tokie patys protingi ir šaunus kaip ir tu. Noriu pasakyti, kad tu turi labai daug draugų visame pasaulyje, laisvajame pasaulyje, kurie siekia, kad e, tu būtum išlaisvintas. Taigi, e, tu nesi vienas. Ir tų e, tavo draugų solidarumas, pagalba, parama mums labai daug reiškia. Ir tavo vardu norėčiau padėkoti visiems e, žmonėms laisvame pasaulyje už pagalbą ir noriu padėkoti visiems ir savo vyro vardu, ir savo vardu už tai, kad esate kartu. Dėkui. Dėkuoju Jums už labai įsimenančią kalbą. Tai yra meilės prisipažinimas jūsų sustoktiniui, tai kartu ir įpareigojimas mums dėti pastangas, kad jūsų vyras būtų išlaisvintas ir kad būtų išlaisvinti visi, kurie yra persekiojami, visi drąsų žmonės. Šiandien ryte aš sakiau, kad man nesunku, galiu kalbėti, ką noriu ir kiek noriu, neturiu baimės, kad galėsiu už tai būti pasodintas į kalėjimą. Taigi labai lengva būti drąsių politikų Europos Sąjungoje, o jums norėčiau padėkoti, padėkoti ir jūsų gyvenimo palydovui ir norėčiau patikinti, kad jūsų išlaisvinimas yra mūsų uždavinys. Kaip yra sakoma, mes būsime laisvi, kai mes išlaisvinsime savo artimuosius. So, wir fahren jetzt in unserer Tagesordnung fort. Tęsime mūsų darbo tvarkę. Išklausysime pranešėjo Kadastaldo pranešimo apie situaciją Tunise šiuo metu. Yra pateikti 27 pakeitimų siūlymai. Galbūt yra kokiu nors kompromisinių pasiūlymų, bent jau jų reikėtų paieškoti. Birželio 13-14 dieną balsuosime komitete dėl šio pranešimo, o po to jau rudenį rugsėjo mėnesį bus balsuojama plenarnėje sesijoje. Kas saldo žodis jums? Grazie, vielen dank, ar prezidente, grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau po jūsų dar pakartoti. Uh, e, poniai Badavį, kad jie atvyko pas mus ir papuošė šį mūsų posėdį ir padėjo mums pasisakyti taip pat už Raifą Badavį, Sakarovo premijos nugalėtoją, laureatą. Ir manau, kad Saudo Arabijos valdžia turi prisimti atsakomybę ir išlaisvinti E, politinius kalinius, kurie įkišti kalėjimus už kovą dėl demokratijos. Dėkuoju kolegoms, kurie pateikė pranešimus mano pakeitimus mano pranešimui, kuris pateikimas svarbių laikų. Jų indėlis taip pat labai svarbus. Ir tai liudija, kad čia e, su dėliu susidomėjimu stebimas Tunisas. Šešėlių pranešėjų posėdis buvo labai a, e, konstruktyvus, atviras, parengtas 11 kompromisinių pakeitimų. Jie apima svarbiausius pranešimo skyrius. Akivaizdu, kad visi, visos politinės frakcijos e, deda pastangas parengti konsensuso pagrindų parengtą pranešimą. Manau, kad Tunisas gali būti pavyzdys visai Šiaurės Afrikai, visai, visam musulmonų pasauliui. Jis vadina svarbu vaidmenį regione. Na ir aišku, labai svarbus ir dvišalio santykių aspektas tarp Tuniso ir ES. Ir aš tikiuosi, kad sulauksime plačios paramos iš visų politinių frakcijų pusės šiam pranešimui. Svarbiausias aspektas yra sustarti. Tai nėra komercinis priekybinis sustarimas, o politinės partnerystės sustarimas. Tai būtų tinkamas ramstis siekiantis užtikrinti, kad padarytume viską, kad Tunisas būtų šviturys visam Šiaurės Afrikos regionai. Šešėliniai pranešėjai, aišku, gilinus į visas detalės, aš dabar apie visą tai e, kalbėsiu, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į keletą svarbių naujovių. Ir noriu pasveikinti Tuniso parlamentą ir e, liaudės atstovų susirinkimą dėl patvirtinto naujo teisės kodekso, kuris šiuo metu svarstamas parlamente bandant užtikrinti tinkamas garantijas atitinkančias tarptautinius standartus. Todėl e, manau, kad ir mūsų pasiūlymai e, čia yra naudingi. Norėčiau atkreipti dėmesį į renginį, kuris e, yra įstabus. Praėjusią savaitę, praėjusią savaitgalį Nahdoje vyko konferencija, kur 23 e, procentai dalyvių pas, pritarė pasiūlymui atskirti partijas ir religiją. Tai yra labai svarbu, nes e, tai pastumės politinės partijas tam tikrą pasaulietinę e, linkme. Nahda yra musulmonų partija ir ji yra svarbi musulmonų pasaulyje, todėl toks pavyzdys būtų svarbus visam regionui, visam musulmonų pasauliui. Na, o dabar norėčiau pasidžiaugti tam tikrų mūsų įnašų dėl žodžio laisvės, e, spados laisvės e, visą tai atsispindi trečiajame kompromise, kur atkreipiamas dėmesys į jaunimo padėtį. E, ketvirtame pakeitime. Mano nuomonė, reikia analizuoti pamatinės problemų priežastis. Čia kalbam apie socialinę atskirtį. O tai taip pat bus ir mūsų diskusijų objektas per kitą plenarinę sesiją. Noriu padėkoti dar kartą kolegoms. Tikiuosi užbaigti darbas su smulkiamis detalėmis. Tai būtų tikrai šis pranešimas, stiprus pranešimo signalas Tunisui jam einant demokratizavimas į kelių, manau, kad ES turi svaidinti savo vaidmenį, o šis pranešimas yra labai svarbus tarpinis etapas šiame mūšyje. Ačiū. Ačiū toliau. Kalbė, išklausysime italų kalbos, nes dabar toliau kalbės ponas Čezo, po to ponas Panceri. Ačiū, pavirvinkė. Noriu padėkoti ponui Kastaldo už puikų darbą, rengiant šį pranešimą. kuris galiausiai yra labai subalansuotas. Aš manau, kad pasiekėme, pasiekėme pažangos, ypač palyginti su paskutiniu kartu, kai apie tai kalbėjome, tai buvo bendra diskusija apie Tunisą. Na, o dabar viskas tampa daug aiškiau ir konkrečiau. ir panajos padavė čia išsakyti žodžiai, man atrodo, dar skamba mūsų, mūsų ausise. Ir jie mus primena, kad e, reikia kovoti už laisvę ir demokratiją, dėl to ir Tunisas nuspelno mūsų paramos e, šioje kovoje. Keletas dalykų, jeigu norime praktiškai prisidėti prie Tuniso e, demokratinio virsmo, Tai aišku, kad tos demokratinės jėgos bręsta, vystosi ir aš manau, kad ES turi praktiškai užtikrinti, padėti užtikrinti, kad institucijos veikti. Esame susitikę su Tuniso parlamento nariais, su politinėmis frakcijomis. Jie nebūtinai išmano, kaip veikia mūsų politinių frakcijų sistema ir Čia mes galime jiems nemažai papasakoti, kas būtų naudinga jiems. Manau, kad kiekvienas euras e, išleistas skatinant ekonominį vystimąsi Tunise bus tam tikra plyta saugumo sienoje ir Europai. Tai nėra vienos krypties eismas, nes mūsų investicijos šią prasme atsiperka. Ir negalime nuvertinti saugumo svarbos. Puikiai žinome, kad milijonai libiečių gyvena Tunise. Jiems reikia taip pat paramos. Yra e, ir kitų šalių, kur e, e, daug tokių žmonių gyvena ir Čia galime kalbėti ir apie kitas svarbės dimensijas, kultūrinės pavyzdžiui. Ir manau, kad galim padaryti daug daugiau, panaudojant kaiminystės politikos priemonės. Ir tos priemonės, jų naudojimas turi pasiekti ir jaunimą, pavyzdžiui, Tunise, kad jie galėtų studijuoti, dirbti, teikiant paramą jiems per kultūrinę dimensiją. Tunise yra nemažai nedarbo, yra didelis jaunimo nedarbo lygis ir tai taip pat kelia nepastenkinimą, kuris gali pasireikšti variausiamis formomis. Tai dar kartą, kad dėkoju ponui Kastaldo už jo darbą. Parinkime 17 kompromisinių pakeitimų. Visas procesas buvo labai konkretus ir apčiuopiamas, siekiant bendros pozicijos per šios 11 pakeitimų. Tunisas yra šalis, kuris deda visas pastangas, kad išlaikytų aukštai pakeltą demokratijos vėliavą. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes dirbame labai reikalingą, svarbų darbą. Aš sveikinu pranešėją atlikus labai didelį darbą ir dėkoju, kad jis ėmėsi tos iniciatyvos. Šiame pranešime išiškėjo parlamento aiški politinė kryptis, nubrėžima santykiuose su Tunisu. Labai svarbu išnaudoti visas turimas priemonės, kad augimas ir šios šalies pažanga būtų skatinama ypač turint omenyje teroristinius išpolius, kuriuos patyrėme ir mes. Todėl turėtume stiprinti bedarbiavimą turizmo srityje. Pranešėjas minėjo, kad ir Libija galėtų būti labai svarbi partnerė Tunisui. Taigi Tunisas yra mūsų politinio prioriteto šalis, reikėtų galvoti apie ekonominės ir finansinės investicijas, bet ir reikėtų paraginti Tunisą vykdyti teisėkuros reformas, skubinti, spartinti teisėkuros darbą, kadangi reikia vytis įvykius ekonominėje ir socialinėje srityje yra nepakankama reformų, bet to reikia tinkamai įvertinti turimus duomenis. Prieš keletą dienų posėdžiavo Tuniso kongresas ir jame buvo nuspręsta religiją atskirti nuo politinės veiklos tarptautiniai stebėtojai teigia, kad tai yra tik tai akių dūmimas, nada partijos iniciatyva, tačiau galima ir džiaugtis tuo, kad apie tai kalbama, kad politinė iniciatyva bandoma atskirti nuo religijos. Tai bet kokiu būdu yra politinė svarbi žinia, kurią reikia išryškinti. Todėl reikėtų pabandyti šitos pokyčius suprasti bendrame kontekste ir žinoma, jie padės Tunisui ekonomiškai ir politiškai toliau stiprėti. Aš manau, kad šitas pranešimas galėtų būti labai geras indėlis. Bašyras konservatorių vardu. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti už šešėlinių pranešėjų susitikimą, norėčiau padėkoti pranešėjų Fabio už tai, kad jisai buvo pasirengęs darytis ir kad jo pranešimo struktūra yra labai aiški ir pranešimą lengva skaityti. ECR gali iš esmės pritarti šiam pranešimui, kuriuo siunčiamas labai aiškus paramos signalas Tunisui. Ekonominis vystimasis padės stiprinti Tuniso stabilumą ir saugumą, kurti darbo vietas darbuot žmonėms. Taip pat švietimo srityje reikia numatyti kuo geresnės sąlygas jaunimui, kad jisai neradikalizuotųsi ir labai svarbu teikti makroekonominę finansinę paramą, tačiau reikėtų ją susijęti su e, mikroekonominė nauda. Todėl labai svarbu ir Tunisui dėti pastangų, kad būtų užtikrintas vandens tiekimas gyventojams ir pramoniai. Tikuoju liberalų grupės frakcijos vardu Tesanda. Dėkui, ponė pirmininkė, kolegai Kastaldo. Noriu pasakyti, kad jo rezoliucijos projektas yra puikus, puikus yra turinys ir puikus yra metodas. Jūs žinote, kad mes ES turim padėti Tunisui nes tai yra labai svarbu tiek Tunisui, tiek Europai. Tunisas yra ta reta, labai reta valstybė, kuri iš tiesų yra um, pereimo mm, procese į demokratinius, mm, į demokratinius procesus ir tą pabrėžė taikos premija Čia buvo kalbama apie sprendimą atskirti religiją nuo valstybės. Tai yra didelės mm, esminės svarbos dalykas, nes mm, tas religijos ir valstybės klausimų maišymas daugelie valstybių mm, sukelia įtemptą situaciją. Labai svarbu padėti Tunisui, nes Tunise yra ekonominė krizė, ypač uh, jaunimo nedarbas didelis ir ypač pietų Tunise. Žinote, kad turizmo sektorius yra labai svarbus ekonomikai, bet e, dėl išpolių, teroristinių išpolių grėsmės turizmas e, praktiškai nebevyksta. Aišku, galime visi ten važiuoti, e, palaikydami Tunisą, bet to neužtenka. Bet turim taip pat Mm, paminėti, kad situacija labai tempta. E, Libija mm, yra e, pas. E, Libija yra Tuniso kaiminė, kur į Tunisą bando patekti pabėgėliai, vyksta ginklų kontrabanda. Mes balsavome Europos parlamente dėl trijų svarbių e, dokumentų. Pirmiausia, tai dėl Tuniso ekonominės ir mm, politinės partnerystės. Aš e, tikiuosi, kad čia e, darbai vyks mm, pažangos mm, linkme. Toliau kitas mūsų siekis yra, kad alyvogio aliejui būtų nulinis muitas, netaip lengva buvo tą pasiekti. Ir toliau pagalba, 500 milijonų eurų pagalba, e, papildoma pagalba, dėl kurios turėtume balsuoti. Tai e, lėšos, kurias skolinam Tunisui, neduodame, o skolinome. Ir mes, mano nuomonė, turėtume pagalvoti ir pabandyti elgtis panašiai kaip Prancūzija ir Vokietija, kurios nurašė dalį Tuniso skolų, kai tai susiję su svarbiais, ypatingos svarbos investiciniais projektais Tunise ir galbūt ES irgi galėtų panašiai pasielgti, nes tai prisidėtų prie Tuniso plėtros. Dėkui, toliau ponė Veržyje. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų irgi norėčiau padėkoti kolegai Kastaldo. Buvo labai malonu kartu dirbti. Mums pavyko rasti tuos kompromisus, kurie būtų primtini visiems. Manome, kad Tunisui reikia padėti, nes ši valstybė vaidina labai svarbu vaidmenį savo regione ir dėl to labai svarbu politiškai remti Tuniso perimą prie demokratijos. Pasistumėta nemažai prieki, galbūt nepakankamai. Man irgi e, kolegos aiškino, kad ir Prancūzijos revoliucija mm, Prancūzijos revoliucijos rezultatai neiškart pasirodė. E, Tuniso reformoms jau penkeri metai, bet e, situacija nėra tokia paprasta. Pavyzdžiui, e, po revoliucijos ekonominės reformos nevyksta, yra skurdas, nedarbas, skirti neapibrieštumas įvairiose e, situacijos, e, situacija skirtinga įvairiose Tuniso regionuose, ypač prastai yra pietuose ir pietryčiuose. Ir čia pritarčiau Marijal Desernės, kad Tunisui labai svarbi yra ES parama, mūsų partnerystė. Mm, yra tiek ekonominė, tiek socialinė. Ir labai svarbu, kad ES mm, nenustumtų į šalį toje partnerystėje Tuniso interesų. Nes jei neišspręsime, nepadėsime Tunisui išspręsti socialinių problemų, tai po to tai gali skaudžiai atsiliepti. Taip pat, aišku, reikia kovoti su terorizmu. Čia Tunisui irgi kyla rimtų problemų, bet tai e, kova su terorizmu neturėtų mm, neigiamai atsiliepti žmogaus teisėms, spaudos laisviai, e, nepriklausomai spaudai ir blogeriams primdama įstatymą e, prieš terorizmą, primdamas įstatymą prieš terorizmą, Tunisas sustiprino mirties bausmės taikymo nuostatas, tas kelia abejonių, žiūrint iš mūsų pozicijos. Tunisas yra prieėmęs milijoną libiečių e, pabėgėlių tie, kas atvyko į Europos Sąjungą per viduržėmio jūrą, jei turim neužmiršti to santykio, nes Tunisas priemė milijoną pabėgėlių, nors jame gyvena e, tik 10 milijonų gyventojų, Europos Sąjunga priemė irgi apie milijoną gyventojų, o joje gyvena 500 milijonų gyventojų. Uh, Taigi turime žiūrėti į viską plačiau. Labai svarbu paremti Tuniso pilietinę visuomenę, siekti, kad ES pagalba nedidintų Tuniso skolos, kuri nuo 40 procentų BVP, nuo BVP dabar jau išaugo iki 50 procentų nuo BVP per penkerius metus. Judumo klausimas. Tuniso jaunimas ir Magrebo šalių jaunimas vis sunkiau uh, skinasi kelią į Europos Sąjungą dėl vizų problemų, kur galėtų mokytis, Taigi Tunise reikia ekonominių ir socialinių reformų, bet dėl to neturi nukentėti vietos ekonomika, neturi nukentėti žemės ūkis bei smulkus ir vidutinis verslas. ES turėtų paremti projektus socialinės ekonomikos srityje. Tai yra, mano nuomonė, irgi svarbu. Tiek norėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Ką? Dėkui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, ponas Parnio norėčiau pasveikinti Kastaldo kolegą su atliktų darbų, taip pat ir kolegas, kurie kartu su juo rengė šį pranešimą. Manau, kad Jame aiškiai nubrieštas kelias, kuriuo turi eiti ES bendradarbiaudama su Tunisu. Kolegos jau minėjo, kad reikia e, didinti pagalbą Tunisui. Aš Tunise buvau 18-19 balandžio Lisesko ir Alekso kvietimu. Mūsų Mm, globojo Tuniso ministras pirmininkas ir konferencija buvo mm, tame viešbutyje, kur mm, buvo teroristų išpolis. Ir mes, mūsų buvimas taip pat ir parodė, kad Tunisas sugeba uh, kovoti su terorizmu. Ir galiu pasakyti, kad savo vizito metu įsitikinome, kad ekonominė situacija yra labai prasta, nes nuo praėjusių metų birželio po tų išpolių maždaug 80 procentų viešbučių yra tušti, nes Europos m, mm, turistai nevyksta į Tunisą. Taigi mes turime europiečiai parodyti, kad pasitikime Tunisu. Tai susiję su saugumo priemonėmis, daugiau kaip 600 km bendra siena, 500, daugiau kaip 500 km bendra siena su Libija, aišku, prisideda prie nestabilumo ir uh, Tuniso pietuose e, te, teroristai gali vykdyti išpolius. Ir be tos ekonominės pagalbos, e, kurią turėtume padidinti, turime taip pat padėti ir mm, rimčiau užtikrinti tos bendros sienos su Libija apsaugą ir siekti, kad Libija taptų mm, nedaloma valstybė ir tai jos pačios saugumas užtikrintų taip pat ir kaiminių valstybių saugumą, tokių kaip Tunisas. Ponas Galer. Ačiū. Aš jau nuo 2011 metų pastoviai lankausi Tunise ir džiaugiuosi, kad mes sutarėme ir dėkuoju Fabio Kasaldo už tai, kad jisai šiame pranešime užtikrino šitą platų konsensusą, kadangi jisai atsižvelgė visus svarbiausius aspektus ir jis teisingai nurodė. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad man labai svarbu kad kolegos parlamente gautų paramą, kadangi jų uždavinys yra toksai didžiulis ir jiems reikia sudaryti sąlygas šito, šitą uždavinį išgyven, įgyvendinant, o lėšų nepakanka šiam uždaviniui įgyvendinti. Aš norėčiau dar grįžti prie vieno svarbaus aspekto, norėčiau jį paminėti. Jau keletą metų aš kalbėjau apie islamo partiją, o ne apie islamistų partiją, nes man atrodė, kad dauguma šioje partijoje pasisako už tai, kad tikėjimas būtų vertybių kelrodis, o ne politinė veiksmų programa. Ir tas kongresas, kuris dabar įvyko, ir kuriame šitas atskirimas yra tos minties išryškinimas arba įrodinimas. Mes turime būti suinteresuoti, kad islamas ir demokratija būtų suderinami ne tik teorijoje, bet ir praktikoje. Todėl tai yra labai svarbi partija, kuri savo principuose įrašo būtent šitą uh, siekinį ir tai yra labai svarbu. Šiame pranešime, ekonominėje dalime, be kita ko yra siūloma įtraukti Tunisą į kosmę programą, stiprinant mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumą. Iš tikrųjų labai svarbu įgyvendinti reformas žemės ūkio sektoriuje, apie jas yra kalbama šioje dalyje, tačiau jeigu mes pritarsime šiems siūlymams, tai pirmiausia, mes turime būti nuseklus ir sąžiningi. Mes tuomet turėtume atverti mažų ir vidutinių įmonių gaminiams savo teritorijoje. Tai nėra vienpusis eismas ir todėl sėkmingai vykstant reformoms Tunise turėtume padaryti savas išvadas ir šitas abipusis bendradarbiavimas gali būti naudingas abiems šalims. Ir tai turi suvokti visi. Saugumo ir gynybos srityje reikėtų su tunisiečiais išsiaiškinti, ko jiems reikia ir tai jiems pasiūlyti. Jeigu pažvelgtume į žemėlapį, tai viskas, kas ten nesėkmingai vyktų, atsilieptų ir pas mus. Ir todėl mums patiems yra labai svarbu, gal netgi ir palankiau finansiškai vertinant pasistengti, kad Tunisas sėkmingai kovotų su terorizmu ir kitomis grėsmėmis. Todėl aš pritariu visiems šiems aspektams, kurie paminėti yra pranešime. Aš esu įsitikinęs, kad mes pasiūsime labai aišku konkretų signalą mūsų draugams, pasraginsime juos eiti šiuo sudėtingu keliu, kadangi šita šalis turėtų matyti perspektyvą, gyventojai turėtų matyti augimą ir e, liktų savo valstybėje. You, Mr. Castaldo, please. Mūsų. Ačiū, ponas Kastaldo. Ačiū, pirmininkė. Tik jums keletą žodžių rūmų kalba. Ne, ne, ne. E, tęsiu pasisakymą itališkai. Labai atidžiai klausiausi visų kolegų pasisakymų. Manau, kad ne visada tai būna, tačiau ateityje vertėtų pasistengti tą bendrą konsensusą, kurti platų tarp visų politinių frakcijų. Man atrodo, mums pavyko tai padaryti šį kartą šiame pranešime ir daugelis e, kolegų pastabų yra įtrauktas, kaip kad, pavyzdžiui, ir dėl turizmo sektoriaus gaivinimo, kuriam didžiulę neigiamą įtaką padarė išpoliai pastaruoju metu, būtina gražinti Tuniso prekinį ženklą, įvaizdį ir jo patikimumą. Aišku, jau dėta daug pastangų pastarojame metu saugumo stiprinimui, sumažinti skurdą, panaikinti regioninius disbalansus. Na, tai yra labai svarbi problema, nes tai yra tikras pavojus ateityje, kuris gali uh, sumenkinti visos šalies stabilumą ir susilpninti demokratiją. Ačiū kolegams už visus komentarus, jie tikrai buvo labai horizontalūs. Ir atrodo, kad ne tik frakcijos, bet kiti forumai taip pat pritarė šiam, šiai, šiam požiūriui, nes mūsų laukia taip pat ir bendra parlamentinė asamblėja, kuriai pirmininkaus panas Panseri Magrebo, su Magrebo šalimis. Taigi mums mes dirbsime abiem frontais. Bus temų, kurios yra bendradarbiavimo variklis. Ir aš tikiuosi, kad šis darbas pateiks bendrą atsakymą kovojant su terorizmu ir padės užtikrinti tam, kad mes užtikrintume užimtumą jaunimui įvairiuose sektoriuose, kaip kalbėjo panas Galeris, MVI ar Žemės ūkija. Tai yra centriniai Tuniso ekonomikos e, ramšiai, kaip sakė ponas Arnės, reikia bendro visapusiško vieningo požiūrio rodoma e, visose komitetuose, kad būtų pasiūstas aiškus konkretus signalas. Ir tai padrasintų mūsų kolegas Tunise pastumėtų juos teisinga linkme. Taigi toks e, mūsų planas ir tikiuosi, kad mūsų komiteto kolegos galės dirbti kartu su INTA komiteto kolegomis, kalbant apie makrofinansinę paramą, kuri jau numatyta. Dar vienas svarbus aspektas yra saugumas, saugumo dimensija. Žinoma, reikia čia atsižvelgti į tai, kad didelė Tuniso kaminė yra Libija, kuri kelia daug nerimo. E, toje šalyje yra nacionalinės vienybės vyriausybė, e, stabilumas Libijoje reiškia ir stabilumą kaimynėms ir likusiams Magrebo šalims. Taigi saugumas yra ypač svarbus. Ir aš sutinku su kolega, kuris sakė, kad vienas euras skirtas ekonominiam ir politiniam stabilumui Tunise e, mums, mums yra naudingas, mums duoda dividendų, e, be to, kad jis yra naudingas ir Tunesui. Ta pati galima pasakyti apie visas Viduržėmio jūros šalis, kaip apie tai kalbėjo ir mūsų kolegos iš Prancūzijos. nes e, situacija Šiaurės Afrikoje turi poveikio visams valstybėms narėms e, viduržėmio jūros šiaurinėje pakrantėje. Ir taip pat e, Enachta kongreso signalas taip pat yra labai svarbus, nes jis reiškia, kad turėsime daugiau pašnekovų, daugiau partnerių ir galėsime veikti plačiau. ir galėsime paremti tunisiečius, padėti jiems organizuoti parlamento darbą, nes frakcijų darbą organizuoti parlamente gana sudėtinga ir tam reikia ir finansinių išteklių. Jeigu nori, kad parlamentas būtų demokratinė institucija modernėje valstybėje, institucijos čia turi atlikti labai svarbų vaidmenį, todėl mes turime matyti paskaitas tokių pokyčių siekimui ištikrinti. Noriu patikoti ponui Galeriui už jo darbą šiame fronte. Tikėkime, kad bus balsuojama vieningai kur, ir tai bus pasiūstas stiprus signalas, paramos signalas mūsų draugams iš Tuniso. Manau, kad tai dar nėra istorijos pabaiga, o tik tai vienas žingsnių šią kryptimį. Ačiū, baigiame diskusiją šiuo klausimu. Balsuojama bus birželio mėnesį 13-14 dienomis, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama rugsėjo mėnesį. Toliau periname prie kito darbuotojos klausimo. Tai yra AFET tyrimo e, pristatymas ES strategijos elementai santykiuose su Iranu po brandolinio sustarimo. Norėčiau um, pasakyti, kad vicepirmininkė vyriausiai galiotinė Mogherini lankėsi Irane 16 valandžio mėnesį, ją lydėjo septyni komisijos nariai. Taip pat norėčiau informuoti Jūs, kad e, rengiamas E, iniciatyvos pranešimas šią temą, pranešėjas yra ponas Havit. Ir AFET komitetas taip pat užsakė tyrimą šią temą, kad būtų pateikti konkretus pasiūlymai plėtojant santykius tarp ES ir Irano. E, studiją parengė e, dr. Rusbek Parsi, ES Irano Parsi instituto darbuotojas. Lumpio universitete ir kita kolega iš e, Junktinės karalystės, doktoras Parsi, dabar mums pristatys svarbiausius e, šios studijos rezultatus. Prašom, turite maždaug 10 minučių pristatyti savo išvadas. Dėkuoju. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Pristatysiu e, pagrindinės mūsų pranešimo išvadas, Europos Sąjunga ir Iranas turi siekti, kad jų santykiai būtų naujo pobūdžio ir tam reikia labiau struktūrizuoto ir e, tvaraus dialogo, kuris būtų orientuotas ne tik į skubių klausimų ir kontroversiškų klausimų sprendimą, bet e, siektų užtikrinti gilesnius ir nuolatinius santykius. Iranas. Irane buvo du svarbus, dviejai svarbus rinkimai per praėjusius dviejus metus. 2013 metais prezidento rinkimai e, leido išspręsti e, atom, atominius klausimus, mm, kurių tas, tas susitarimas dėl mm, atominių klausimų 15 metais buvo ir taip pat toliau buvo parlamento rinkimai. Taigi dabar mm, padėtis Irane leidžia norėti, kad su ES santykiai būtų tvaresni ir gilesni. Koks dialogas turėtų vykti tarp ES ir Irano? Čia reikia e, prisiminti, kaip, ko mes išmokome e, sudarydami tą sutartį. ir kalbant apie tolesnę galimybę bendradarbiauti ES su Iranu, tai būtų įvairios rytis susiję taip pat ir su energetikos saugumu, technologijų perdavimu, akademiniai mainai, aplinkosaugos ir tvaraus augimo rytis, nes čia ES turi patirtį ir interesų o Iranui yra būtent toksai bendradarbiavimas ES naudingas. Aišku, yra sričių, kuriuose nesutariama. ES kritikuoja Iraną, Iranas kritikuoja ES. Šių dalykų irgi negalima užmiršti, bet kad galėtume judėti į priekį ar bent jau e, pasiekti kažkokio bendro sutarimo, uh, iki galo nesutariant, e, į tas rytis reikia žiūrėti daug platesniam kontekste ir ne tik aukščiausių politinių lygmenių, o platesnėme kontekste. Dėl to mes manome, kad reiktų įkurti e, darbo komitetų, kuriuose būtų e, valstybės tarnautojai ir specialistai. Tai yra, kad tie komitetai nepolitinių mm, lygmenių tuos mm, kontroversiškus dalykus aiškintusi. Kalbant apie e, regioninę situaciją, nestabilumas Irake ir Afganistane, e, krūvinas karas Sirijoje, Iranas yra vienas iš to karo dalyvių. Jei Sirijos konfliktas kažkada e, baigsis, tai Iranas dalyvaus tame dėrybų, sėdės už to dėrybų stalo. Ir šiais klausimais mes nebūtinai visuomet laikomės tokios pat pozicijos kaip Iranas, bet kad problemos būtų išspręstos, Iranas turi sėdėti už stalo kaip lygiavertis partneris, jam neturi būti nurodinėjama. Taigi tose srityse mes manome, galima ir bendradarbiauti ir spręsti problemas, dėl kurių e, kol kas buvo daugiau konfliktų negu bendradarbiavimo. Aišku, kad regiono konfliktai daro įtaką ir Iranui, priverstinė e, migracija, karo pabėgėliai. Visa tai palėtė ir Iraną. Ir šiuo atveju Iranas ir ES dėl to, kas vyksta šiame regione, yra kaip ir toje pačioje Valtyje, nes tai veikia ne tik Iraną, bet ir tiesiogiai atsiliepia ES. Dėl to mums reikia, mes turime strateginį interesą a, užmėgsti dialogą su visomis šalimis, kurios gali įtakoti tą konfliktą, kuris liečia mus visus. Dėkoju. Dėkojame. Ponas Havit, pranešėjas, šiandien nėra atvykęs į mūsų posėdį. Koordinatoriai dabar galėtų pasisakyti. Ponas Prėda, ar norėtumėt pakomentuoti? Ne. Ponas Tanok. Ne. Ar kas nors turėtų ką pasakyti? Ponas Pitela, ne, ne ponas Pitela, ponas Bugner. Dėkoju. Aš matau trūkumų šiame pranešime 17 puslapyje sakoma, kad auks priekyba ir tai pagerins gyventojų Irane padėtį. Aš laikausi priešingos nuomonės, nes tie pinigai pateks revoliucionieriam nes lėšos, kurios pateks į Iraną, būtent galės būti naudojamos bandant uh, neleis. Uh, būtent bus naudojamos prieš Irano žmonės. Taigi čia turime atsargiai dėstyti savo mintis šią temą. Toliau 18 puslapyje 4.4 punktas. Aplinkosauginiai dalykai. Aplinkosauginė padėtis prie Ulmė ežero yra absoliučiai katastrofiška ir šiame pranešime tam neskiriama jokio, jokio dėmesio. Brandolinis saugumas. E, bendradarbiavimas tarp vakarų šalių ir Irano šioje srityje jau prasidėjo, taigi aš manau, kad šį pranešimą dar turėtume tobulinti ir kai kuriuose srityse jis turėtų būti konkretesnis ir giliau pažvelgti į tam tikrus aspektus. Ponas Bostinaru. Ačiū. Aš norėčiau pakomentuoti du dalykus, kurie kelia abejonių. Pirmiausia, mes turime atkreipti dėmesį į Irano vaidmenį sureguliuojant Sirijos krizę. Mes turime pagalvoti apie tai, kad mūsų dialogas su Iranu turėtų padėti užkirsti kelią, kad Iranas nevaidintų kokio nors žalingo vaidmens santykiuose tarp Irano ir ASEAN. Kitas klausimas dar sudėtingesnis atrodo, kad sutelkiama vis daugiau ginkluotės Hezbollah, Hezbollah rankose. Hezbollah atstovai tiesiog vyksta per Iraną ir jeigu Hezbollah apsiginkluos iki tokio pavojingo lygio, kad mes galime sulaukti konfrontacijos tarp įvairių regiono šalių. Tai yra labai svarbus klausimas, mes turime jį atidžiai aptarinėti ir mes turime aptarti jį su Iranu, tačiau tokią grėsmę reikia matyti ir neturėti iliuzijų, kokias mes turime dabar. Labai svarbu dirbti pragmatiškai, apdairiai, kadangi reikia spręsti tuos konkrečius praktinius klausimus. Dėkoju kolegai Boštinaru, kas dar nori kalbėti. Atrodo, kad jau visi pasisakė. Basi. Ačiū. Aš norėčiau atsakyti iš tos klausimus pailiui dėl priekybos su Iranu kam ta prekyba gali būti naudinga revoliucionieriams ar visuomeniai. Viskas priklauso nuo santykių tarp ekonomikos ir visuomenės. Iš tikrųjų, revoliucinės jėgos yra labai svarbios ir kita vertus visuomenė yra labai diversifikuota. Pirma, iš mūsų patirties matosi, kad valstybės, kurioms yra uh, taikomos sankcijos ir embargas. Sankcijas, ekonominės sankcijos paveikė mažiausiai valstybės ešalonus. Tiesiog dažniausiai visa parama yra nukreipiama į tą represyvinį aparatą. Ir Todėl norint stiprinti prekybą su Iranu, pirmiausia reikia galvoti apie naudą valstybei, o ne mums. O nauda valstybei reiškia mažiau nedarbo, daugiau užimtumo žmonėms ir daugiau sričių, kuriuose galima bendradarbiauti su mumis. Ir e, nebūtinai ekonominių, bet ir politinių pagrindų. Todėl mes pasinaudosime ekonomiką, kad būtų daugiau galimybių e, bendradarbiauti. Pirmiausia, ar tai reiškia, kad e, visuomenė taps labiau proeuropietiška, to negalime tikėtis. Tačiau izolacija iki šiol nebuvo naudinga niekam. Todėl gal dabar reikėtų pabandyti išmėginti kitą strategiją, ieškoti daugiau sąjūčio taškų, jungčių ir galbūt tai atvertų Iranų visuomenę tiems, kas joje gyvena. Dabar ne... environmental disaster, but it is not the only one. It is one... Be to reikėtų galvoti apie ežerą, kuris džiūsta ir tai yra informacija, kuri pasiekia žiniasklaidą. Tačiau didžiausia problema Irane yra ta, kad vanduo nėra e, apdirbamas, apdorojamas. Ir į aplinkosukinės sistemas nestabiliai yra pateikiama vanduo, pateikiamas vanduo ir miestų planavimui to vandens kiekio neužtenka. Kitas dalykas yra dykumėjimo problema, kuri kankina šalį jau keletą dešimtmečių. Taigi šalis pateko į sudėtingą padėtį dėl vandens stygios ir šalis priklauso nuo sezoninių nuo lietaus. Ir priklauso nuo vilties, kad vandens pakaks iki kitos žiemos. Tačiau jeigu yra struktūrinės problemos, pavyzdžiui, kai aplinkosauginės technologijos, kurias tiekia ES, ES valstybės, jos būtų labai naudingos Irano valstybei ir apskritai miestams. Irano vaidmuo Sirijoje ir Hezbollah situacija. Tiesiog mes neturėtume nepastebėti, kad yra tam tikri valdžių ryšiai, kurie galėtų būti e, žalingi regiono raidai. Mums labai turėti strateginius ryšius su Iranu ir suprasti, ką Iranas laiko savo nacionaliniu interesu. Tai nereiškia, kad Iranas laikysis tam tikros nuostatos be jokio pagrindo. Ir tas pagrindas mums turi būti suprantamas. Mes turime suprasti jų įsivaizduojamą riziką, jų įsivaizdavimas apie jų saugumą ir saugumą turi suprantamas mums. Ir tai mes turime turėti omenyje, kai mes diskutuojame su Iranu. Ir kai mes kalbame apie dialogą, apie lygių asmenų dialogą, mes turime jiems pasakyti, ką jie turėtų padaryti, kad jie pripažintų kažką, tačiau pirmą reikėtų elgtis priešingai. Jie tiesiog negalės savęs suprasti kaip silpnesni, kuriems reikėtų mokyti arba nurodinėti. Ir todėl, mano manimu, vienintelė pamoka, kurios galima išmokti iš bendro nuoseklaus plano, mes pirmiausia turėtume suvokti jų pasaulio matymą ir atsižvelgti į jų prioritetus ir Nebūtinai mes galime, turime prioritetams pritarti, tačiau į juos mes turime atsižvelgti, kai diskutuojame, labai svarbus abipusiškumas, jis yra labai svarbus tęsti dėrybas tas pats yra taikytinama ir kitais atvejais. Ir tiesiog nereikia išradinėti dviračių. Labai ačiū. Periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Yra bendra diskusija dėl Europos ir Turkmenistano partnerystės ir bendradarimo susitarimo 18 ir 18 punktai pranešė yra Ramona Monesku. Čia tęsame mūsų diskusiją dėl šio sustarimo. Jam pateikta 186 pakeitinimai, kai kurie iš jų reikalauja atidėti sustarimo ratifikavimą. Kaip suprantu, pranešėja sutarė su šešėliniais pranešėjais dėl tolesnio kelio, pagal kurį būtų parengtas naujas pranešimas, numatant tam tikrus rodiklius prieš suteikiant parlamento pritarimą susitarimui. E, sveikinu poną Tovo Klar, kuris yra Centrinės Azijos skyriaus išorės veiksmų tarnyboje vadovas ir pasisakys šiek tiek vėliau, o dabar prašau poną Ramoną Monesku pristatyti šį pranešimą. Čia ne Ramona Monesku nugriuvo, dar ne. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti komiteto sekretorijatui ir šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir už mūsų bendrą darbą. Taip pat išorės veiksmų tarnybos atstovui, atstovams už jų pateiktą informaciją ir bendradarbiavimą. Visą tai buvo labai naudinga Taip pat noriu patikinti išorės veiksmų tarnybą, kad parlamento nariai nors ir priemė sprendimą, tokį kokį priemė šešėlinių pranešėjų sustikime, yra pasirengę toliau dalyvauti procese ir dėti tolesnės pastangas, gerina žmogaus teisų ir teisinės valstybės situaciją Turkmenistane, žinant, kiek e, pastangų į tai dėjo išorės veiksmų tarnybą. Kaip Jūs minėjote, pirmininkė, po pateiktų pakeitimų kolegų ir diskusijos, keitimas nuomonėmis su ponu Būrienu, ES vyriausiai galiotiniu ir ypač po susitikimo, kur susitiko šiandien pranešėjai ir aš, didelę dauguma mane, kad e, komitete to didelio pritarimo komitete nerasta, todėl mes nusprendėme priimti, sakyčiau, išvindingą sprendimą ir paprašysime išplėstinį biuro posėdį laiku sustabdyti, tam tikram laiku sustabdyti pritarimo teikimą kol nebus pasiektas aiškus konsensusas užsienio reikalų komitete, tam, kad būtų galima balsuoti pozityviai dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo. Nes visos partinės frakcijos siunčia aišku signalą. Mes turime, norime balsuoti už sustarimą, norime balsuoti už pritarimą, tačiau tam tikromis aplinkybėmis, kurios padėtų vykdyti reformas Turkmenistane. Tuo pat metu aš paprašiau pradėti atskirą procedūrą, kuri leistų parlamentui išdėstyti savo poziciją dėl šio sustarimo. Tai būtų tarpinis pranešimas pagal 99 taisyklės trečiąjį punktą. Toks tarpinis pranešimas turėtų įtraukti svarbesnius elementus, dėl kurių sutarėme susitikime su šešėliniais pranešėjais, pavyzdžiui dėl žingsnių, kuriuos turėtų žengti Turkmenistano valdžia dėl žmogaus teisų ir teisinės valstybės situacijos ir reformų, dėl veikiančio stebėsnos mechanizmo, įskaitant konkrečius mechanizmus, kurie būtų numatyti išorės veiksmų tarnybos. Na ir, aišku, pradėti procedūros įsteigti visą teisę delegaciją Aškabade. Mes manome, kad šie visi žingsniai yra svarbus ir e, paremtų mūsų siekiamą tikslą. Jeigu parlamentas priims rezoliuciją šio pranešimo pagrindu, FETAS galėtų toliau stebėti, kaip vykdomi tie kriterijai, kaip jų siekiama, e, juos siekiame gyvendinti. Ir jeigu bus manoma, kad pažanga yra pakankama, AFET komitetas galėtų pradėti iš naujo šią pritarimo procedūrą, siekiant pozityviai balsuoti dėl partnerystės ir bendradavimo sustarimo, kuri mūsų nuomonė yra būtina. Kuris... Taigi mes lauksime išplėstinės valdybos posėdžio sprendimo, tikriausiai šiandien. Kiek žinau, sekretariatas jau išsintinėjo laišką mums visiems. Taigi mes. O dėl tokio tarpinio pranešimo turinio, tai dirbsime kartu su šešėliniais pranešėjais ir sutarsime dėl šio pranešimo turinio. Taip pat noriu pabrėžti tesnės išorės veiksmų tarnybos atstovo pastangas palaikyti ryšius su Turkmenistano valdžia. Turime pripažinti tuos žingsnius ir pasiekimus vykdytus iki šiol. Pozityvus žingsnis yra tai, kad Turkmenistanas jau patvirtinto nacionalinį planą, veiksmų planą žmogaus teisų srityje 16-20 metams. Jis buvo patvirtintas teikiant jungtinių tautų ekspertams pagalbą ir aš Manau, kad tai rodo jų norą dirbti čia ir yra vilties, kad bus daugiau nuveikta valdžios rankomis. Kaip ten bebūtų, e, lauksime šiandien išplėsnės valdybos sprendimo šiandien ir tolesnė bendradavimo su šelniais pranešėjais visų pirma ir su išorės veiksmų tarnybos atstovais. Galėtume žengti toliau ir galiausiai pozityviai balsuoti dėl partnerystės ir bendravimo sustarimo su yra, e, Turkmenistanu. Ačiū. Dabar pagal mūsų taisyklės e, galima būtų pakviesti šešėlius pranešėjus pasisakyti, tačiau tik vienas kolega E, kuris yra šešėlinis pranešėjas, yra salėje, tai yra ponas Betini. Jeigu norite kalbėti, prašom. Taip, atrodo, aš čia vienintelis esu. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti poniai Manesku, kadangi Politinė situacija yra labai sudėtinga, o ji puikiai padirbėjo ir jos pateiktose pasiūlymuose ji teikia kompromisą. ir atsižvelgia įvairių frakcijų pasiūlymus. Na, aš manau, viskas yra gana paprasta. Mes norime kad partnerystės ir bendradavimo sustarimas būtų patvirtintas. Tačiau tas pritarimas sustarimui turi būti lydimas apčiopiamos pažangos žmogaus teisų srityje. Tokioje šalyje, kur e, yra didžiulis deficitas šioje srityje. Spaudos laisvė, pilietinės laisvės. Čia Turkmenistanas yra šalis, kuris smarkiai atsilieka tarptautinėme kontekste. Ir man atrodo, kad sprendimas, kurį mes stengiamės parengti ir dėl kurio galiausiai sutarėme, yra santykinai paprastas, kaip sakiau. Turkmenistano atžvilgių reikia numatyti tikslus, kuriuos būtų galima patikrinti, kad jie būtų konkretus, praktiški ir mums kažką parodytų. Nesakome, kad Turkmenistanas turi spręsti visas savo problemas, tai būtų nerealistiška. Mes norime, kad jie rimtai žiūrėtų į tokius tikslus, o ne tik e, kažką viešai pareikštų, kas vėliau nebūtų vykdoma. Mes norime, kad jie iš tiesų kažko pasiektų įgyventinami tokius tikslus ir pasiektų tokios išmatuojamos pažangos. Neprašome kažinko, mes prašome gerinti žmonių gyvenimo sąlygas. Tai būtų simboliška atsinaujimo proceso prasme. Ir mes nereikalavome per dieną išspręsti visas problemas, tiesiog e, siūlome būdą, kaip siekti praktinio progreso. Ir aš visiškai noriu pritarti pranešėjos pasiūlymams. Manau, kad dirbdami kartu su išorės veiksmų tarnybė galėsime e, nutiesti tą kelią pažangai. Manau, kad tai turės trokštamą poveikį nustatant, nustačius e, konkrečius tikslus, o delegacijos įsteigimas Turkmenistane taip pat būtų realus pliusas. Dėl grafiko, na tai sunku pasakyti, kada pasieksime apie tai, to, apie ką kalbame, tačiau manau, kad reikia pradėti tai daryti iš karto, kad poveikio sulauktume kaip galima greičiau. Thank you, Chair. Uh, I do apologize to... Dėkui, pirmininkė. Noriu atsiprašyti pranešėjos, kad nebuvau šioje diskusijoje nuo pat pradžių, bet puikiai žinau jos poziciją, nes per posėdį, per sustikimą esame ją apsvarstę. Ir pritarėme pranešėjos uh, išsakytam pageidaujamam sprendimui, bet neaišku, koks tada to e, tarpinio pranešimo tekstas turėtų būti. Ar jis turėtų būti kaip pagrindas tolesniam diskusijom, ar reikia visiškai naujo teksto. Bet čia jau detalės, o svarbiausia yra tai, kas buvo tik prieš minutę pabrėžta, ko mes siekiame Mes siekiame, kad jokių būdų nesustotų procesas. Ir nenorime, kad Turkmenistanas, kad, kad nebūtų sudarytas tas partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas. Ne, mes norime, kad žengtume į priekį tiek teisės viršenybės, tiek žmogaus teisų prasme ir manome, kad tuos tikslus įmanoma pasiekti. Ir manau, kad tai leis mum imtis kažkokios veiklos ir paskatinti visą regioną, ne tik Turkmenistaną. Turkmenistanas yra svarbi šalis, ypač šiuo metu. O per mūsų susitikimą mes neapsvarstėme politinio klausimo. Mano frakcija galvoja apie tai, koks optimaliausias būdas būtų įtraukti e, komisiją į konstitucinės reformas. E, kaip geriausia būtų Venecijos komisija įtraukti į konstitucinių reformų procesą. Noriu pabrėžti, kad dėl sprendimo mes tikrai pritarėme pranešėjai ir esame pasirengę ir toliau bendradarbiauti. Eduardai, žodis jums. Dėkoju gerbiamas pirmininkė. Dvi trumpos pastabos. Pirmiausia, tai noriu padėkoti pranešėjai už visas įdėtas pastangas, už norą kad klausimas judėtų į priekį. Dėkoju jai už kūrybiškumą ir už suinteresuotumą partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įsigaliojimą su Turkmenistanu sudarytų galimybę ES rimtesnį dialogą su Turkmenistanu vystyti. Ir pritardamas prieš tai kalbėjusiam kolegom noriu pasakyti, kad labai svarbu laikytis mūsų mm, politinių siekių, uh, sekti situaciją Turkmenistane ir nekartoti praeities klaidų, kai mes leidome, uh, kai dėjome šį klausimą į stalčių ir užmiršome. Ne, reikia, kad mūsų delegacija toje šalyje įvertintų konkrečią situaciją, kad stiprėtų asmeniniai kontaktai su Turkmenistano žmonėmis. Dėkoju ponui Kukan. Dabar norėčiau sudė, suteikti žodį Vidurinės Azijos padalinio vadovui Europos išorės veiksmų tarnyboje, ponui Clark. Dėkui, pirmininkė. Dvišaliai santykiai tarp Turkmenistano ir ES yra reglamentuojami laikinojo priekybos susitarimo, kuris buvo sudarytas 98 metais. O politinis, politinio bendradarbiavimo galimybės, ypač žmogaus teisų klausimais, yra labai ribotos. Ir dėl to mes labai norėtume, kad galėtume ratifikuoti partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimą su Turkmenistanu, nes tas sustarimas suteiktų mum svarbę sudarytų svarbę bendradarbiavimo platformą. Aišku, suprantame, kokią sudėtingą situaciją žmogaus teisų srityje Turkmenistane ir šį klausimą nuolat minime įvairiose formatuose, bet tik tai partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas leis mums siekti uh, pažangių uh, poslinkių šioje srityje, turiu galvoje žmogaus teisų apsaugą. Ir dėl to uh, taip pat norėčiau paminėti kad kalbant apie e, žmogaus teisų aspektą ir išorės veiksmų tarnybą e, siekiant užtikrinti žmogaus teisų e, geresnė situacija Turkmenistane, tai 15 tokių posėdžių vyko 15 metais su AFET mūsų tarnyba pateikė Teisės komitetui 15 metais ataskaitą apie dialogą žmogaus teisų srityje Turkmenistane ir atitinkamai mm, tą pačią informaciją, informaciją apie žmogaus teisų situaciją 16 metais. Taip pat keičiamės su jūsų komitetu informaciją apie konkrečius žmonės, kurie dingo Turkmenistano kalėjimuose. Vicepirmininkė ir vyriausiai galiotinė ponė Mogerini savo laiške pirmininkui Brok rašo, kad nuolat keičiamas informacija su AFET ir buvo planuojama konkrečia informaciją pateikti po vizito į Turkmenistaną šį mėnesį, bet tas vizitas buvo atšauktas. Ir laukiama naujos vizito datos nustatymo, kalbant apie Venecijos komisiją ir Venecijos komisijos dalyvavimą mm, rengiant naująją Turkmenistano konstituciją tai šis klausimas buvo svarstomas 17 gegužės Briuselėje, kai vyko 8 žmogaus teisų konferencija. Ponas Haidžievas pabrėžė, kad Turkmenistanas lauktų mm, pasiūlymų iš daugelio organizacijų dėl savo konstitucijos projekto, o kalbant apie mm, galimybę atidaryti ES atstovybę Turkmenistane, tai taip mes pritarėme nuostatai, kad ta ES atstovybė turėtų mm, būti pilnos sudėties, bet dėja dėl biudžetinio pribojimų pilnos sudėties atstovybės Turkmenistane negalime turėti. Mm, Tai galbūt čia parlamentas galėtų paremti tokį mūsų norą. Bet kuriuo atveju turime ryšių palaikymo pareigūną Ašhabadę, o ambasadorius Turkmenistanui yra e, e, ambasadorius, kuris dabar reziduoja e, Ankaroje. Dėkui. Dabar steiksiu žodį pranešėjai Ramonai Manesku. Dėkui, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie kalbėjo diskusijos metu. Iš tiesų, vyko išsami diskusija apie šitą susitarimą ir apie tai, kad reikėtų pritarti šiam susitarimui. Kukan ir Toifo paaiškino, kad tai yra vienintelė priemonė, kuri taptų Turkmenistanui privaloma. Todėl mes norėtume pritarti šiam siūlymui, tačiau šešėliniai pranešėjai kolegos teisingai pastebėjo, kad reikia iš Turkmenistano daugiau pastangų. Žmogaus teisų užtikrinimo srityje, demokratijos srityje, įstatymų viršenybės srityje. Mes nenorime, kad sustotų procesai, kad būtų grįžtama atgal, tiesiog mes norėtume padėti Turkmenistanui, parodyti, kad mes politiškai esame angažuoti, suinteresuoti ir todėl mes pasiūlėme kompromisą dėl tarpinės ataskaitos pagal 99 mūsų veiklos taisyklę ir numatėme, kad papildomai prie diskusijų apie prioritetus mes vis dėlto norėtume, kad šitas projektas būtų tęsiamas toliau ir kad jisai nesustotų ir kad dėl šio sustarimo galutinai parlamentas galėtų apsispręsti, pritarti išorės veiksmų tarnybos veiksmams dėl bendradarbiavimo su Turkmenistanu. Dėkuoju Jums. Dėkuoju poniai Manesku. Taigi šitas klausimas bus perduotas išplėstiniam biurui, kaip pageidavo pranešėja ir bus sustabdomas laikinai procedūros dėl pritarimo. Tai buvo 18 darbo atvarkės klausimas, dabar 19. Europos strateginis komunikatas siekiant reaguoti į prieš ES nukreiptą trečiųjų šalių propagandą Labai svarbu atsižvelgti į globales tendencijas, į interneto raidą. Pranešėja yra Fotiga, kuri pakomentuos šitą pranešimą. Šis nuomonių pasikeitimas dėl komunikato bus pirmasis. Jisai labai laiku, manau, padės mums aptarti klausimą susijusi su klaidinančia informacija, su uh, spręsti klausimus susijimus su informaciniu karu, mūsų santykiu su Rusija, Rusijos santykiu su Ukraina ir taip pat Niderlanduose vykusio referendumo aspektus. ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas ir jo aptarimas žiniasklaidos priemonėse, visa tai turi būti suformuota mūsų pozicijoje, kad mūsų diskusija būtų vaisinga, reikėtų mes turėtume pažvelgti į šitą klausimą plačiau Ir suprantame, kad Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų imtis konkrečių veiksmų, reaguodama į propagandą, tačiau kita vertus ir parlamentas turėtų aiškiai suformuluoti savo poziciją ir pateikti rekomendacijas ES institucijoms pasiūlymą, kaip mes įsivaizduojame kovą su propaganda, siekiant išsaugoti pagrindinės laisvės ir teisės viršenybės vertybės. Taigi, pirmiausia, žodis futiga pranešėjai. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad jūs suteikėte man žodį. Aš sutinku su jumis, kad šitas klausimas yra labai svarbus ir kad dėl jo buvo susitarta parlamento biure. suprantant, kad reikia parengti pranešimą savo iniciatyvą ir pradėti norėčiau nuo padėkos žodžių tiems, kas padėjo man renkti šitą pirmą pranešimo variantą. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti AFETO sekretoriato darbuotojai Kaminska ir taip pat norėčiau padėkoti išorės veiksmų tarnybos atstovams, direktoriai Silvija Manzato, ir Portman, Giles Portman, kuris tiesiogiai yra atsakingas už ES institucijų veiksmus, e, kovojant su į ES nuteik, nukreipta propaganda. Taip pat kolega Portman, direktorius padėjo man, kuris e, dirba su iš rytų nukreipta e, propaganda ir rengia komunikacijos strategiją. Labai svarbu atkreipti dėmesį į Rusijos veiksmus e, jos agresijos kryme akivaizdoje. norėčiau pradėti pasakydama keletą žodžių apie šitų grėsmių pobūdį, grėsmių, kurios kyla Europos Sąjungai. Viena iš didžiausių grėsmių mums galbūt kaip kuriems netikėtai kyla iš rytų, iš Rusijos federacijos, kadangi buvo pirmiausia susidurta su krize Estijoje ir buvo įkurtos kai kurios institucijos, tarnybos ir buvo susidurta su įvairiais incidentais, įvairiais faktoriais. Pavyzdžiui, Rusijos, Gruzijos karas, taip pat teritorijų aneksavimas iš Rusijos pusės ir tiesiog buvo atplėšta dalis Gruzijos teritorija, jos bet to buvo aneksuotas Krimas. Taigi visi suvokėme, visos suinteresuotos tarptautinės bendrovės šalys suvokė šitas grėsmės, su kuriais mes susidurėme ir iš pietų pusės Marakešo, Bangladešo e, regionuose didėjantis terorizmo pavojus kaiminėse valstybėse ir ne tik, ir mūsų teritorijoje radikalizuojantis įvairioms grupuotėms, Daesh, anksčiau Al-Qaidai ir taip toliau. Ir kitoms organizacijoms, kurios joms išvadinti, išvardinti reikėtų daugiau laiko. Šitų grėsmių pobūdis jaučiamės ne tik tai ES kaiminystėje, bet um, sienos tampa labai pažeidžiamos ir valstybių narių teritorijos tiesiog jaučia šitą grėsmę. Todėl mes turime suvokti, apibūdinti, suprasti tą tos įvairialypius šitų grėsmių aspektus ir strateginėme komunikate reikėtų į tai atsižvelgti. Šitas strateginis komunikatas labai tikslingai apibūdina kiekvienos valstybės specifiką ir kiekvienai valstybei tenkančią e, propagandos dozę iš Kremliaus pusės. Europos parlamento politinių frakcijų atstovai neformaliuose susitikimuose nurodė, kad jie norėtų aiškiai apibūdinti Kremliaus vaidmenį. Mes turime suvokti, kad strateginėme komunikate reikėtų įvardinti valstybinės ir nevyliausybinės propagandos struktūras. Kai kalbame apie Daesh, tai čia susidurime su tam tikra asimetrija. Tačiau, pavyzdžiui, kalbant apie Ukrainą, reikėtų suvokti, kad ir valstybės struktūros rėmė tą propagandą ir užtikrino tą hybridinį jos poveikį. Ir todėl labai sunku struktūruotai aprašyti šitą propagandos reiškinį, kadangi tai yra inovatyvus propagandos būdas, Aš nurodau kai kurias šalis pranešime, tačiau šešėliniai pranešėjai padėjo man konkrečiau suformuluoti nuostatas. Vyk... Pominovskį vykdomojo direktoriaus pagalbos dėka mes parengėme šitą pirmą dokumento variantą. Tema yra labai sudėtinga. Jau išgirdome pastabų iš išorės. Sputnikė jau buvo paminėta šita mūsų pastanga ir jau prieš pirmąjį sekretariatui nusiunčiamą pranešimo variantą jau buvo rasta priemonių Sputnikė apie tai kalbėti. Tai reiškia, kad, kad šita tema yra labai svarbi. Aš manau, kad daug politikų, ypač taip vadinamose senosiuose valstybėse narėse, suvokė, kad labai sunku buvo suvokti, kad jų pačių šalių piliečiai, jauni piliečiai ypat nori prisijungti, keliauti pri, į ISIS teritorijas ir grįžta į ES valstybių narių teritorijas ir veikia kaip asimetrinis faktorius nukreiptas prieš jų pačių visuomenės. Tai yra labai, labai traumuojanti patirtis ir labai sunku, svarbu suvokti šitos grėsmės esmę, apibriežti priemonės, kelius apsisprendžiant, kaip veikti ir kuo sėkmingiau kovoti su šiuo reiškiniu. Tas įvardinimas yra labai svarbus. Taip pat aš norėčiau paminėti ypatingus Latvijos pirmininkavimo metu pateiktus pasiūlymus dėl tolesnių žingsnių. Taip pat norėčiau pabrėžti ir palankiai įvertinti bendro pagrindų dokumento komunikato reikšmę. Tai taip pat buvo labai svarbus žingsnis į priekį. Taigi aš tikiuosi ir toliau gauti šešėlių šešėjų E, pasiūlymų, tikiuosi juos įtiekti į savo e, pranešimą, kadangi šitas pranešimas, šita tema iš tikrai tikro yra verta, kad būtų užtikrintas konsensusas ir kad būtų parengti kompromisiniai pasiūlymai, kadangi tai yra labai rimta ir svarbi tema. Ačiū, ponia Fatiga, turime Keletą žmonių nori čia kalbėti, noriu pasiūlyti po 2,5 minutės. Ir pasisakymams pirmasis kalbės ponas Ungurijano, EPP frakcija. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu patikoti pranešėjai už puikų darbą. Na ir pasakyti, kad aš manau, kad, iš, kad išeities taškas turi, buvo, turi būti tarybos sprendimai ir komunikatas ypač 15 metų kovo e, išvados ir taip pat ES strategijas ir Irakui. Ir nepaisant finansavimo trūkumo, ES strateginės darbo grupė padarė darbą, gerą darbą. Visų pirma, reikia atsižvelgti į tos propagandos ir informacinės kampanijos esmę. Tai yra būtent inicijuota už ES sienų, rytuose ir pietuose, tačiau taikomas į visuomenę ES. Kitas dalykas, klausimas, kaip kartu e, elgtis Rusijos ir Islamo valstybės atžvilgių ir tai parengti, tai aprašyti viename dokumente, dokumente nes mes susirėmės su dviejos, vienos problemos dviem, dviem pobūdžiais. Tai yra sisteminė informacija, siekiant diskredituoti demokratinės vertybės ir institucijas, tai yra sisteminė propaganda, kuri veda prie radikalizavimo ir naikina gyvybės ir europinį gyvenimo būdą. Tai yra bazinis požiūris, kuris atsispindės ir pakeitimuose, kuriuos aš netrukus pateiksiu. Ir žinoma, Aš lauksiu tolesnio darbo, rengiant šį pranešimą kartu su ponia Fotyga, su kitais kolegomis. Ačiū uždėmesi, kol kas tiek. Ačiū pana Angurianu. Ponas Freund yra šešėlinis pranešėjas socialistų frakcijoje. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu pasveikinti ponę Fotygą, kurgi pasislėpusi. Noriu padėkoti už e, struktūrizuotą projektą, kaip kovoti su propaganda ar dezinformavimu nukreiptų prieš ES. Prieš pradant kalbėti detaliau, noriu įstikinti, kad galima rasti bendrą propagandos apibrėžimą. Kaip žinome, nuo praeito amžiaus ketvirtojo dešimtmečio valdant naciams ypatingas postas kabinete buvo sukurtas e, tai yra, ir ministerija, tai buvo propagandos ministerija. Tuo metu jie buvo skirta skleisti informaciją, kad nacijai tuos, tas priemonės vadina tuo, ko jos yra, tai yra propaganda. Tai yra skleisti e, nuogirdas, idėjas, nuomonės, dezinformaciją tam, kad būtų padedama ar pakenkiama uh, valstybei ar kokiam tikslui, darint įtaką arba dar geriau manipuliuojant nu, viešąją nuomonę. Vakarai, ypač Junktinės valstijos, nenorėjo stovėti nuo šalyje, todėl sukūrė savo priemonės pasipriešinti nacių propagandai iš pradžių, o po to per šaltąjį karą vienpusiškai e, sovietų žiniasklaidos hegemonijai. Tokios institucijos kaip Laisvoji Radio Europai ar Amerikos balsas, kurias e, įsteigė valstybės departamentas, e, skleidė informaciją, tačiau turėjo labai aišku tikslą parduoti vakarų vertybės tom šalims, kur e, informacija buvo totaliai kontroliuojama. Šiandien istorikai sutarė, kad šiek, kad šiek tiek vėliau komunikacijų satelitai, palidovai, kurie leido transliuoti programas už šalies ribų, prisidėjo prie geležinės uždangos ir diktatūrinių režimų žlugimo. Kai dėl paties projekto, tai norėčiau pateikti keletą abejonių. Be to, aš nesu patenkintas e, tuo, kad yra sumaišoma Rusijos ir Daesh propaganda viename pranešime. Tai yra vienas iš vakarų civilizacijos bendrų vertinimų, kad e, e, Islamo valstybė arba Daesh nėra valstybė priešingai Rusijai. Taigi pakelti Daešą iki šio ligmens ir šias dvi, šios dvi subjektus suplakti į vieną kategoriją, mano nuolankė nuomonė, neproduktyvų. Na, bet e, nebejotinai įvairiose ES dalyse Rusijos propagandos įtaka juntama skirtingai. Pavyzdžiui, Lenkija galbūt patiria stipresnį programatiškos nuomonės e, naunių antplūdį negu Portugalija. Taigi rasti, reikia rasti formulytes, kurios tiktų visai Europos Sąjungai, o ne tik toms šalims, kurios turi bendrą sieną su Rusija. Antra, aš taip pat manau, kad svarbu skirti tai, kas yra bloga propaganda ir gera informacija. Trečia, turime naudoti priemonės, kad sužinotume, kokiu mastu ši propaganda pasiekia mases, ar bent pasiekia bent didesnį, reikšmingesnį žmonių skaičių. Šiuo metu nežinome, kiek žmonių žiūri, klausosi, skaito programetiškas žinias, ar kiek žmonių patiria jų poveikį. Ar gali būti, kad įvairiose valstybių narių ministerijose tokia propaganda, kurios egzistavimo aš aišku neneigiu, kad ši propaganda yra perimama, tačiau niekas e, nespokso į televizorių ekranus, pasirodo žiūrėdamas tas laid, Kremliaus laidas. Taigi mes turime, aš nenoriu atmesti šios problemos iš karto, tiesiog norėčiau sužinoti daugiau informacijos prieš pradedant kovoti prieš kažką, kas gali ar e, negali kelti didesnės grėsmės ES. Ačiū Petras Užtevičius, Saldė frakcija. Thank you, Chairman. <clears throat> well, as... Dėkui, pirmininkė. Žinome, kad daug kartų pakartotas melas tampa tiesos sinonimu. Jei pasižiūrėsime į realybę ir užmiršime šį pasakymą, tai galime pakliūti į pastus. Visi žinome, kad vyksta hybridinis karas, tai yra realybės dalis ir to nepaneiksime. Ir viena iš svarbiausių hybridinio karo priemonių, ypač jo pradiniuose etapuose, yra propaganda. O propaganda yra nukreipta į tam tikras socialinės grupės, teritorijas, šalis, tautas. Aš turiu pripažinti, kad šis pranešimas savo iniciatyva, kurį parengė kolegė Fotyga, remiasi labai tvirtų pagrindų. Ir manau, kad iš tiesų verta šį pranešimą patvirtinti iš mūsų pusės bus e, tam tikrų pasiūlymų pakeitimams, bet kuriuo atveju projektas yra geras ir turėtume su šiuo pranešimo projektu dirbti. Kolegos, propagandai sienų nėra. Arba kitaip sakant, ne visi pacientai pripažįsta, kad jie serga. Vokietijos kolega sakė, kad galbūt tos šalis, kurios yra arčiau Rusijos, yra labiau, e, arčiau Austrijos, atsiprašau, labiau užkrestos tą propagandą. Vokietijai ir Vokietijos žmonėms e, reikėjo tos Lizos istorijos e, mažos mergaitės, Rusijos sufabrikuotos istorijos, kad suprastų, kaip manipuliuojama visuomenės e, sąmonė, visuomenės protais. Ir tai tik vienas pavyzdys to, ką daro Maskva. Taigi propagandos žala yra labai didelė. Ir šalies dydis iš tiesų nėra svarbus. O kalbant apie šį pranešimą, tai norėčiau, kad jame būtų daugiau dėmesio skiriama tam labai būtinam ir kuo veiksmingesniam bendradarbiavimui tarp ES ir NATO. NATO yra vakarų vertybių alijansas, vakarų gyvenimo būdo alijansas ir ES tikslai yra labai panašus, nors galbūt mm, kitokiom priemonėm siekiami. Taigi, ES ir NATO bendradarbiavimas iš tiesų labai svarbus. Veikla, kuri, kurią siekiama užkirsti kelią propagandai iš priešiškų šalių turėtų vykti ne tik Bruselėje, bet ir valstybėse narėse. Valstybės narės turėtų siekti stiprinti savo galimybės analizuoti informaciją ir galėti jai prieš pastatyti prevencinės priemonės. Ir galiausia, manyčiau, kad reikia daugiau dėmesio skirti kaiminystės aspektam. Turime dirbti su abiem šalim, kurias labai paveikė ir užkreit, užkrėtė tą priešišką propagandą. Tai yra ES kaiminės ir tai yra ES kaiminystės politikos e, svari dalis. Taigi turime efektyviau bendradarbiauti su tomis šalimis, vykdyti bendras programas, keistis informacijas. Taigi e, sveikinu kolegę Fotygą, manau, jinai iš tiesų įdėjo daug pastangų, bandydama suartinti mūsų Europos Sąjungoje, mūsų poziciją šiuo klausimu. Ir tikiuosi, kad tai tikrai nebus vienintelis ES žingsnis veikiant siekiant kovoti su e, priešiška propaganda, o ne tik reaguoti į tą propagandą. Harms, norėčiau padėkoti kolegai Fatiga, kadangi ji padėjo puikius pagrindus mums diskutuoti. Aš taip pat norėčiau padėkoti Frederikai Mogherini ir Stratkom darbuotojams, kadangi jie diskusiją išplėtojo jau labiau, kadangi vyksta debatai dėl Europos demokratijos fondo veiklos. Tiesiog mes patekome į naują situaciją, kai reikia kovoti prieš propagandą nukreiptą į Europos Sąjungą. Kolegos ką tik pasakė, kad šiame žemynė mes susidūrėme su piktavališka e, propaganda. Tačiau, kadangi mes daug tokios patirties sukaupėme, turėtume būti pakankamai protingi ir suprasti iššūkius naujoje situacijoje ir tinkamai reaguoti. Aš Suprant, sutinku su jumis, kad reikėtų reaguoti į Daesh ir ISIS, ISIS propagandą kitaip, negu, pavyzdžiui, į tuos iššūkius, kuriuos kelia iš Kremliaus transliuojama propaganda. Aš manau, kad Kremliaus propaganda yra sąmoningai nukreipta prieš ES, prieš jos stabilumą. Ir ją reikia Tačiau aš nemanyčiau, kad šios propagandos tikslas yra rytų Europos valstybės. Tačiau aš manyčiau jau senokai Rusija teikia, stengiasi pristatyti Rusiją kitokiomis spalvomis. Pakanka e, pasiskaityti, susipažinti su Dūmos e, programinėmis kalbomis ir Putino kalbomis, kurios yra pakankamai e, pro-Gebelso, Gebelsiškos ir todėl reikėtų tiesiog matyti, kad Rusija visiškai kitokius medus, metodus pradėjo taikyti, transliuodama propagandą. Mes pirmiausia turime suvokti, kas yra propaganda, kad ES piliečiai sugebėtų atskirti, kad ta raida yra pavojinga ir kad ji gali pažeisti mūsų demokratinių sistemų pagrindus, kad būtų matomas sisteminis ryšys tarp propagandos ir žiniasklaidos, pavyzdžiui, ryšys su Sputnik, su e, atitinkomomis e, žiniasklaidos struktūromis e, Peterburgė ir taip toliau. Ta reikės sugebėti įvertinti. O kitas dalykas, kaip reaguoti į melą, į suokalbių teorijas ir taip toliau. Žinoma, ne tik prieš pastatydami kontrapropagandą mes ką nors nuveiksime, bet reikėtų pateikti objektyvę žurnalistinę informaciją. Vakar su kolege Fatiga mes kalbėjome apie tai, kad ES tą gali padaryti, bet jinai turi to ar norėti. Dėkuoju. Dabar Štetina kalbės. Kol kas be mikrofono. Arba mikrofonas neveikia. Aha, sorry. Atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir kolegijų Fatyga. Iš tikrųjų tai yra pranešimas besirimintis labai gerą koncepciją. Iš esmės dėmesys skiriama propagandai iš Rusijos, o kolega Užtrevičius sakė, kad Rusija vykdo hybridinį karą, tačiau kyla klausimas prieš ką kariauja hybridinėme kare Rusija, su mumis, su Europos Sąjunga. Ir šitą melo propagandą turi vienintelį tikslą. Tai yra Europos Sąjunga. Sunaikinti, suskaldyti Europos Sąjungą. Ir tos propagandos ginklai yra labai veiksmingi, dar netgi žalingesni už raketų sistemas ir už tankus. Todėl mes turime pagalvoti, ką galėtume prieš pastatyti. Čia šiame pasiūlyme yra sakoma, kad ES labai vangiai ginasi nuo tokių veiksmingų Kremliaus ginklų. Mogherini gavo tarybos įgaliojimus suburti komandą, kuri turėtų reaguoti prieš Kremliaus propagandą. Mogherini sukūrė tokią grupę susidarančią iš aštuonių asmenų aštuoni asmenys turėtų kažką prieš pastatyti Russia Today, Troy Factory, Sputnik, kurie gauna milijoninės investicijas iš Kremliaus. Ir tie aštuoni žmonės turėtų sugebėti kovoti prieš šitos propagandos srautus. Todėl mes turime pagalvoti apie pakankamą finansavimą, jeigu norime laimėti šitą informacinį karą, jeigu norime sėkmės, turime suprasti, kad tai kainuos pakankamai daug lėšų. Mamikins. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Kolegos Aš pirmiausia norėčiau paklausti, ar jūs iš tikrųjų skaitote ir stebite Rusijos žiniasklaidos transliuotojus, kaip sakoma pranešime. Aš manau, kad atsakymai yra aiškus. Mes vis dėlto kalbame apie tam tikras ES gyventojų grupės, kurie, kurios reguliariai domisi šiais informacijos šaltiniais. Tačiau šiame pranešime nieko nesakoma, nesakoma apie valstybės, apie jų gimtają kalbą. Aš paminėsiu Latvijoje vieną gyventojų grupę. Beveik pusė gyventojų Latvijoje neturi Latvijos ir kitos šalies pilietybės. Jie negali balsuoti nei parlamento, nei vietos, nei ES parlamento rinkimuose. 25 metai jie negalyvauti jokiame, jokiuose rinkimų procesuose. Todėl iškila klausimas, kur yra demokratija. Taigi reikėtų paklausti, kodėl dalis ES gyventojų negali balsuoti rinkimuose. 25 metus neišsprendžiama ši problema, ne tik tai Putino propagandos problema. Todėl šitie žmonės, žinoma, labiau pasitikė Rusijos žiniasklaida negu vietos žiniasklaida. Todėl mes turime sutelkti dėmesį ne abstrakčiai į propagandą, tačiau konkrečiai turime spręsti žmonių problemas. Dėkojame, kolega Jurek dabar kalbės. Ačiū. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti kolegai Fotyga už šią labai svarbią iniciatyvą, už tai, kad ji atkreipė dėmesį į tai, kad reikia spręsti šitą klausimą ir galbūt pabandytume suderinti mūsų nuomonės dėl to, kaip apginti mūsų interesus. Aš norėčiau pasakyti, kad šiame pranešime turi atsispindėti du, mano manimu, svarbus dalykai. Mes turėtume suvokti, kad dabar Rusijos įvairios struktūros bando slėpti savo propagandos veiksmus, tačiau vis dėlto reikia suvokti, kad ir toliau yra stengiamasi įgyvendinti savo geopolitinės buvusios Europ... Sovietų Sąjungos užmačias. Mm anks, tiesiog e, partinių grupuočių e, jėgos dalybose dauguma visuomenės sluoksnių negalėjo dalyvauti, todėl visuomenė yra labai susiskaidžiusi ir todėl reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad visuomenė yra labai susiskaidžiusi visur. Ir be to tie naujieji kapitalistai tiesiog iš dalies tęsė buvusios Sovietų sąjungos oligarchinės mm, oligarchinius veiksmus. Mes turime gerai pagalvoti, ką mes norime apginti. Šiame pranešime reikėtų kalbėti, kad mes turime išsaugoti istorinės mūsų tautų vertybės, o Rusijos propaganda kiekviename žingsnyje pasinaudos kiekvienu mūsų minimu aspektu. Vietnamas, Kuba propagandoje atsispindi visų šalių visuomenės raidos atspend, aspektai. Ir taip yra toliau puoselėjama ir tęsiama Lenino ideologija, o mes turime prieš pastatyti mūsų tautų ir šalių vertybės ir parodyti, kad vakarai gali užtikrinti valstybių nepriklausomybę ir tiesiog nepasiduoti sovietų Rusijos transliuojamai propagandai, kuri turėtų atvesti prie mūsų kultūrų krizės. Okay is... Uh, Ačiū pono Jurakui, dabar kolega Zdrojevski, kuris rengė pranešimą šią temą kultūros komitete. Oh, koledzy, koleżanki. Po pierwsze, rzeczywiście jest to... Gerbiami kolegos, Žinoma, tai yra labai svarbus pranešimas, labai svarbia tema ir be bejonių tai yra problema, kuri yra netidėliotina. Mes turime suvokti, kad šitas pranešimas kiek vėluoja, kadangi propaganda įgavo didžiulį mastą. Aš norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, šiuo metu Europa neranda jokio ginklo, neturi jokių reagavimo priemonių kovoti su propaganda ir apskritai nenumatė, neparengė jokių švietimo e, programų, kuriomis būtų leidžiama mm, mokyklose tiesiog atskirti propagandą nuo politinio marketingo. Todėl aš manau, kad nereikėtų peržengti ribų tuo pačiu suvokant, kad propaganda veikia mūsų visuomenės ir ji yra naudojama siektų mm, e, pakeisti mūsų visuomenės nuomonę palankę savo kryptimi, pateikiant informaciją tam tikrų būdų. Mes turime suprasti, kad informacija nėra tik klaidinanti, bet kartais yra pateikiama kita informacijos arba įvykių interpretacija, yra faktai supainiojami, jie neturi nieko bendro su tikrove ir tik tai padarius propaganda pradeda veikti. Taigi šitos dalykus reikėtų paminėti šiame pranešime, reikėtų kalbėti apie propagandą tik tai vienoje valstybėje, viename regione, tiesiog pirmiausia reikėtų įvertinti, apibrėžti propagandą kaip fenomeną. Ir čia prasme propaganda yra pavojinga ir žalinga visai Europai. Ir dar vienas dalykas pabaigai. Atrodo, kad šiuo metu mes susidarime, susidarime su hybridiniu karu, su hybridiniais konfliktais, o tai reiškia, kad ir mūsų priešpastatomos priemonės turėtų būti mišrios, hybridinės. Įprastos praėjusio šimmečio priemonės jau nebetenkina, todėl mes turime pasitelkti technologinės, inovatyves priemonės, kad galėtume paneigti šitą klaidinę informaciją ir jas prieš pastatyti propagandai. Kadangi visą tai dažnai susiję ir su žmonių gyvybėmis, mes negalime reaguoti savo propagandą į šiuos propagandinius veiksmus. Mes turime išsaugoti savo vertybės, mes turime nurodyti propagandos šaltinius, nurodyti, kas už jų slypi. Tačiau tai reiškia, kad turime teikti sąžininką, aiškę informaciją ir renkti gyventojus, jaunimą, kad jie taptų kuo atsparesni tai propagandai. Taigi mes turėtume pasistengti informuoti išsamei mūsų visuomenę. Ačiū, panas Zdravski, dabar panas Panseri. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Esame vis dar etape, kuomet keičiamės nuomonėmis ir aš norėčiau išreikšti tam, tikrą, tam tikrus nuogastavimus dėl problemų kylančių šiame darbe. Aš manau, kad čia yra keletas spastų, kurių turime išvengti. Mes nenorime e, pateikti iškreiptos perspektyvos, kuomet matome tik tai Rusiją. Žinoma, nenorime suplakti rusų su Daesh. Turime skirti šios dalykus, juos diferencijuoti, nes kitaip e, visas šis darbas bus e, eis netinkama kryptimi politinė prasme. Antra, reikia giliau svarstyti apie tą techninę įrangą ir sistemas, kurių reikia e, komunikacinių technologijų srityje, bet galų galia čia nėra vien tik tai komunikacinės ir info, kompiuterių informacinės technologijos, nors reikia atsižvelgti į tas sudėtingas sistemas, kurių reikia, kad būtų sprendžiamos propagandos keliamos problemos. Ir pirmiausia, turime nustatytas priemonės, kurias mes turime, kad galėtume investuoti, kad veiksmingai reaguotume į šias problemas. Trečias dalykas. Turint galvoje tą faktą, kad stipriausia propaganda yra, kyla iš ES šalių, o ne trečiųjų šalių. Ir mes turime e, reaguoti politiškai taip prasme, kuri mus apginkluotų propagandą iš trečiųjų šalių. Ir šis dalykas e, iškyla ne vien, vėl ir vėl, mes vis kalbame apie vertybės. Tačiau klausimas taip pat kyla ir dėl Europos tapatybės, nes pakračius tą Europos tapatybą, pasirodo, kad propagandai yra lengva, nes mes esame silpni, trapus ir paveikiami. Ir mūsų pačių silpnosios vietos pritraukia tą propagandą. Nemanau, kad turime užsimerkti prieš savo silpnasias vietas. Aišku, kad čia yra jėgų, kurios gali pasiekti ES e, žlugimo dezintegracijos. Aišku, toks pavojus yra. Tačiau tas pavojus yra ne tai, kad mūsų sunaikins kitų propagandą, mes tiesiog susinaikinsime patys. Čia yra silpna vieta, kurią turime įtraukti į šią formulę. Tai nėra vien tik tai propaganda iš išorės. Labai ačiū, ponia Panseri. Pone Freund, pas Freund kalbėjo, man atrodo, labiau apie Daesh, kaip netinkamai čia įtrauka, aišku, savigina ir e, silpnos vietos yra tas skyrius, e, tie dalykai, kuriuos reikia čia įtraukti. Ponas Epidėjus, ačiū, ponė pirmininkė, rezoliucijoje dėl propagandos Rusija yra įtraukiama. Manau, kad tai yra prieštaringas aspektas dėl tos politikos, kurios laikosi Europos Sąjunga. Nu, mes laikome Rusiją strateginę partnerę, rengiame susitarimus, kar, kaip kartu spręsti Sirijos problemas. Tuo pat metu atrodo, kad mes Rusiją laikome priešų, ne partnerę, o priešę nes propaganda yra vienas iš karo, viena iš karo priemonių. Ar mes norime Rusiją daryti priešą, ar laikyti ją partnerę? Man atrodo, kad par propagandos pabrėžimas tai reiškia, kad jeigu norime, kad Rusija būtų mūsų strateginė partnerė, tai turime e, pamiršti tą karingą požiūrį. Man atrodo, kad čia yra tam tikras prieštaravimas. Kartais sunku nubrėžti skiriamą liniją tarp informacijos ir propagandos. Ir mums svarbu yra tiesiog kalbėti tiesą. Nes propaganda tiesiog nori savai pakreipti tikruosius įvykius. Jei norime, kad mes mumis tikėtų, tai reikia tam tikro solidarumo tarp valstybių narių. Ir neturime leisti vienai valstybei nariai nugrimsti į visišką skurdą. Negalime sakyti, kad ES yra svarbi, pagrįsta vertybėmis ir taip toliau, bet tuo pat, vieną, tuo pat metu vieną valstybę narę palikti tiesiog kapstytis vienai. Manau, kad svarbiausia, e, geriausia vieta pradėti kovoje su propaganda, suprasti savo e, trūkumus, e, savo klaidas. Pane Fatiga kaip pranešėja kalba apie Rusiją, kaip e, ji naudoja ortodoksų bažnyčią kaip propagandos priemonę. Na, aš esu ortodoksų bažnyčios narys. Ortodoksų bažnyčia, ji neskleidžia propagandos, ji pateikia e, Evangelijos e, žinę. Ir viena iš tų žinių yra atsukti kitą skruostą manęs visai netenkina e, toks e, ortodoksų bažnyčios apibūdinimas, kaip čia. Čia taip pat, taip pat kalbama, kad Rusija kvestionuoja mūsų vertybės. Na, taigi kokias tas vertybės jų užsipuola? Kalbama apie istorijos perrašymą. Kokią istoriją tai Rusija perrašo? Tai yra gana tokie nepridengti grūbus teiginiai. Idėjas. Man... Ačiū, ponia Epitidėjos. Aš nemanau, kad mes esame tokie koringi. Man atrodo, kad kai kurie kiti yra karingesni negu mes ir pasirinkę būti konkurentais, o ne partneriais. Na, o dabar, ponia Kalnėtė, jai patinka ši tema, ji buvo mūsų pranešė rengiant globalių užsienio politikos strategiją. Ir šis dalykas yra platesnių problemų aptarimo aspektas. Ačiū pirmininkė, būtent tai aš norėjau pasakyti. Aš manau, kad Fonebonijos patyga pranešimas yra dalis Europos parlamento indėlio e, rengiant pranešimą, kurį rengia ponė Mogherini dėl e, globalios Europos e, išorės veiks ir saugumo strategijos aspekto. Gyvenime skaitmenime pasaulyje esame susiję ir vieni nuo kitų priklausomi, o ši tema, kurią aptarėme šiandien, tai, tai yra kaip yra kaip rasti tą trapę pusiausvyrą tarp žiniasklaidos laisvės ir sąžingos konkurencijos, nes dabartinėje situacijoje negalime kalbėti apie sąžingą konkurenciją. Jeigu pažvelgsime į tokias bendrovės kaip Sputnik ar Russia Today, kurius kurių biudžetus finansuoja valstybė, e, labai ženkliai finansuoja. Todėl labai svarbu, kad Europos komisija ne tik vykdytų tam tikras tyrimus apie e, tokios informacijo ir hybridinio karo formas. Šis, ši analizė, šis tyrimas turėtų leisti realiai suprasti, kaip rasti būdą propaguoti Europos vertybės ir tai finansuoti, nes be finansavimo niekada nesugebėsime pasipriešinti e, priešiškoms ideologijoms. Aš taip pat norėčiau paminėti kai kurios kitus aspektus, kurie mano nuomonė yra svarbus. Turime daugiau dėmesio skirti švietimui, kaip analizuoti informaciją Tai turi būti mokymosi, viso gyvenimo mokymosi procesas. Antra, turime galvoti apie tai, kaip sustiprinti Europos tinklus, informacinės tinklus ir kaip juos panaudoti tas žinias, kurios egzistuoja jau kitose tarptautinėse organizacijose. Ypač norėčiau paminėti puikų centrą NATO puikių pasiekimų centrą Rygoje. Tačiau yra ir kitų e, subjektų. Na ir galiausiai norėčiau pereiti prie neteisėto finansavimo, kuris įvairiais kanalais e, teikiamas finansuoti hybridinius informacinius karus. Aš manau, kad ne tik valstybės narės turi turėti žvalgybos tarnybas, kurios kažką dirbtų, bet manau, kad turime koncentruotis į tai, kad sukurtume Europos žvalgybos tarnybą, kuri galėtų tirti ryšius tarp neregalaus finansavimo ir uh, žurnalistų ar nevyriausybinio organizacijų, kurie bando iškraipytis e, sąžiningą komunikaciją, sąžiningą teisingą informaciją. Mes suprantame, nieko nėra lengviau kaip smegenų plovimas. Ir turime būti atsargus e, gindami savo vertybės, nes tai yra mūsų svarbiausia užduotis. Ačiū. E. Dėkoju, gerbiama Sandra. Dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjai gerbiamai poniai Fotyga. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegom kurie šiandien išsakė savo nuomonę mūsų diskusijose. Labai svarbu turėti galimybę apsikeisti nuomonėmis dėl šio pranešimo. Aš jau tą minėjau. Minėjau, kad šių klausimų mm, struktūra ir mm, tinkamas jų apibendrinimas. Ne, nebuvo taip lengva tinkamai sustruktūrizuoti šių klausimų išdėstymą. Ir džiaugiuosi, kad tai tapo pagrindu mūsų diskusijom. O nuomonė, nuomonės projektas uh, sutiktų papildomą papildomų spalvų mūsų diskusijom. Ir labai svarbu pasinaudoti turimą informaciją, turimomis žiniomis. Ypač kalbant apie atsaką į hybridinius karus, turėtume uh, turėti ir hybridinių priemonių. Ši mintis man pasirodė labai įdomi ir galbūt per kitą Strasbūro sesiją, per šešėlinių pranešėjų sustikimą apie tai pakalbėsime plačiau. Norėčiau padėkoti visiems kolegom, kurie remia mano darbą. Ir aš tikrai tikiuosi, kad pavyks išplėsti jūsų pasakymus, jūsų pastabas. Dabar keletą žodžių dėl Kremliaus strateginių komunikavimų. Kai kurie kolegos minėjo, kad Putinas ir jo sistema bando manipuliuoti mumis manipuliuoti vakarų pasauliu. Ir tame pačiame pranešime e, šią, e, šias mintis siejame su Daesh strateginiu komunikavimu ir ar mums tai patinka ar ne, prieš mus veikia daug įvairių veikėjų. Turime turėti tą omeny, turim pripažinti tą, turim suprasti tą. Ta ir turime suprasti, kad jų komunikavimo pobūdis yra e, galbūt skirtingas ir turime kiekvienam, kiekvienai tai propagandai pritaikyti e, priemonės, kaip su ją elgtis, bet neturime būti naivus. Čia buvo e, minima, kad Lenkija skiriasi nuo Portugalijos, kai kalbam apie Rusijos propagandos kryptis. Tie propagandiniai veiksmai yra pritaikyti konkrečiai auditorijai, konkrečioje ES valstybėje narėje. Taip, turbūt daugiau pastangų dedama į propagandą nukreipta į Lenkiją, bet Lenkija yra pakankamai gerai imunizuota, pakankamai atspari tokiai propagandai, nes jau ne vieną amžių mes ją girdime. Ir Putino jodame sąraše yra labai nemažai Lenkų. Ir tai nėra atsitiktinumas. Taigi, aišku, kad Lenkija yra kitokia negu Portugalija, bet Rusijos veiksmai yra nukreipti tą pačią apimtim sakyčiau, ir į senasias ES valstybės narės. Čia gerbiamas Auštrevičius paminėjo mergaitės mm, istoriją Vokietijoje. Tai irgi patvirtina šią mano mintį. Dėkui, ponė Fotiga, už diskusijų apibendrinimą. Matau, kad šešėliniai pranešėjai turės dėrėti, spręsti, ar reikia atskiras rytis plėsti ar siaurinti, kaip pateikti tapatumo aspektus, kaip religija patenka į šią temą. Noriu priminti visiems, kad pakeitimų pateikimo data yra 26 gegužės už dviejų dienų, taigi jei ketinate pateikti pateikimus, nelaukite. Toliau Šį pranešimą svarstysime 27 birželio, 12 Liepos balsuosime šiame komitete, o plenarinėje sesijoje rugsėjį. Dabar kalbėsime apie FED lankymasi Bosnijoje ir Hercegovinoje. Čia šis darbo tvarkės punktas perkeltas iš rytinės posėdžio dalies. O dar vieną dalyką, kurį norėčiau paminėti, tai kai kurie iš jūsų gavo pakvietimą e, The Winter on Fire. Tai yra Maidanui skirtas e, filmas, puikus dokumentinis filmas. Gavote pakvietimus jis bus rodomas 7 val. 30 min. Bozar salėje. Tai jei norite ten vykti, informuokite mus. O dabar apie vizitą Bosnijoje ir Hercegovinoje. Trečiadienį ir ketvirtadienį buvome ten. Tai buvo pirmas vizitas po to, kai 15 vasario šalis oficialiai kreipėsi, išreikšdama uh, noro tapti ES valstybę narę. Europos parlamentas, jei prisimenate, siekia sukurti tokią palankę atmosferą, kad į tą oficialų pareiškimą būtų palankiai žiūrima taryboje ir vyriausioji galiotinė Mogherini ir komisaras Han pateisino mūsų tuos siekius. Mostar vienas di, vienas didžiausių miestų po Sarajevo. Bosnijoje ir Hercegovinoje. Čia turime paminėti Konstitucinio teismo sprendimą 2010 metų dėl tinkamų vietos rinkimų surengimo. 8 ir 12 metais tų rinkimų nebuvo, rinkimai vyks e, šių metų spalį ir politinės partijos yra dėl to e, susitarę. Sarajeve susitikom ministrą pirmininką, ministrų tarybos pirmininką, kuris buvo mm, netaip seniai AFET ir taip pat susitikom federacinių, su federacinių žemių ministrais, su kolegomis iš parlamento. su parlamento stabilizavimo ir asociacijos komiteto nariais, kurie planuoja patvirtinti darbo tvarkos taisyklės per kurio darbo tvarkos taisyklės tvirtinsime per birželio plenaro, plenarinę sesiją. Buvo taip pat dalyvavo specialus ES pasiuntinys, nevyriausybinio organizacijų atstovai. Buvo kalbama apie veikiančio koordinavimo mechanizmo užtikrinimą. Taip pat mm, gyventojų 13 metų surašymas buvo paminėtas, tai labai svarbus dalykas organizuojant rūksy, spalį vyksiančius vietos rinkimus. Šalyje yra separatistinės ir antiintegracinės kryptis dėl Respublika Serbska buvo siūlomi referendumai, bet jie neįvyko. Darbo tvarkėje taip pat yra ir Bosnijos Hercegovinos prašymas tapti ES nare šalies kandidatės statusas, ko gero, galės būti suteiktas 17 metais ir tikimės to pozityvaus sprendimo pirmininkaujant Slovakijai. O dabar steiksiu žodį ponui Kristijanui Priedai, pranešėjui, e, kuris parengė puikia ataskaitą, ji buvo patvirtinta prieš du mėnesius ir jis labiau dabar smulkiau papasakos apie reformų procesą. Ačiū pirmininkė. Panas Plenkovičius pristatė išsamei tai, ką mes veikėme Bosnijoje prieš savaitę. Iš tiesų mes pradėjome nuo Mastaro, iš pradžių rengiant e, vizito programą buvo tokia mintis e, vykti į Mastarą pasveikinti Bosnijos politinės jėgovės ir Hezekinos politinės jėgas pasiekus sustarimą, kuris veda į vietos rinkimus Mostare. Taip pat dėja darybos, kurios atrodė pozityvios, galiausiai nesibaigė gerų rezultatų. Ir būdami tenai išklausėme svarbiausių politikos veikėjų mes įvairių partijų, partijų narių ir bandėme suprasti, kodėl vyko vietos rinkimai visur, bet ne Mostare. Nes jau seniai Mostare nėra įvykę vietos rinkimų. Ir dabar jie mums sakė, kad tai yra tarptinės bendruomenės atsakomybė rasti sprendimą. Bosnija ir Hercegovina e, taip pat turi prisimti savo atsakomybę dėl to, kas vyksta monastare. Mes perdame tokį signalą vietos politikos veikėjams e, dėl to, kad reikia monastare surenkti rinkimus antrą Daug buvo kalbama per mūsų sustikimus Sarajeve dėl, apie e, tos klausimus, kurie iš, ypatingas iššūkis yra vietos valdžiai. Tai, e, mes būtinai kalbėjome apie tai, kad reikia įvykdyti tris E, svarbiausius dalykus, kaip minėjo Andrė, tai yra koordinavimo mechanizmai įdėkti, kuris vėluoja. Atap, adaptuoti bendradavimo ir stabilizacijos sustarimą ir taip pat vykdyti reformų programą. Ir svarbiausia, tai yra svarbiausi signalai, kuriuos delegacija perdavė, ypač e, taip pat mes sulaukime paramos ir iš delegacijos šią prasme. Dėl to, kas dėl iš kontaktų su vietos politikais, tai mes e, susitikome, susitikome su e, ministrais pirmininkais. Ir aš poniai Cenaveč e, pateikiau darį pranešimo, kuris patvirtintas didžiulę daugumą parlamente dėl Respublikas Srpska. Ir reakcija buvo gana draugiška. Ji E, tačiau jie apibūdino pranešimą kaip paviršutiniškų ir tendencingų. Tai nėra geriausias būdas bendradarbiauti su mumis, tačiau jį parodė tokią distanciją. Ir mes sakėme, kad mes norime įtraukti Respubliką Serbstą vadovus į bendras pastangas e, eiti europiniu keliu. Taigi mes perdavėme tokią žinę. Ir toliau po klausos e, e, dėl rezultatų paskalbimo kilo bejonių dėl metodikos naudojamos. Tačiau mes matome, kad evoliucija buvo tokia mm, nepadrasnanti. E, dėl tų dalykų, kurie buvo paminėti, dar yra kovos su korupcija klausimas labai svarbus. Ir aišku, e, tai yra institucijų, kurios to užsieima reikalas. Generalinis prokuroras turėtų nebijoti dirbti su e, dokumentais, kurie liečia politikus, o politinės partijos turėtų taip pat įstraukti į kovą su korupcija. Ir galiausiai mes pateikėme žinia, signalą dėl būtinumo e, reaguoti į mūsų Bosnijos kolegų nuomonę dėl to, dėl tolesnio darbo ir mūsų pirmininkas Almaras Brokas, kuris ką tik prie mūsų prisijungė su kolega Ticula. Pirmininkė, aš kalbu, kreipiuosi į Jūs. Taigi mūsų pirmininkas Brokas ir ponas Stanino Picula parašė e, laišką mūsų komiteto vardu dėl procedūrinių taisyklių patvirtinimo. Ir Aš sakyčiau, kad mes priminime savo kolegoms parlamentarams, kaip svarbu patvirtinti ir protingą poziciją, kad tos instancijos, kurios užtikrina parlamentinį bendradarbiavimą su Europos parlamentu, per kitą susitikimą patvirtintų e, programą e, tokiam susitikimui e, birželio pradžioj. Taigi, ačiū. Aš manau, kad vizitas buvo geras. Ačiū už vietos delegacijos paramą taip pat. Much. Ačiū. Dėkuoju už naujausias naujienas susijusias su jų vizitu į Bosniją. Atrodo, diskusijos jau įvyko. Dar vienas balsas iš Kroatijos, suteikėm jam žodį. Aš tik pirmoje vizito dienoje, dienos renginiuose Mostarė dalyvavau, todėl pasakysiu keletą žodžių taipogi. Man pasirodo, kad vienas dalykas kalbėti parlamente, priiminėti deklaracijas ir rezoliucijas, kitas dalykas susipažinti su situacija vietoje. Man labai svarbu, kad vietos politiniai lyderiai, lyderiai Mostare, vis nesusitarė dėl rinkimų. Tiesiog nesugeba įgyvendinti sprendimo, kurį priėmė Konstitucinis teismas. Todėl kyla klausimas, kaip jie spręs sudėtingesnius klausimus. Taigi man kyla toks klausimas. Aš pasisakau už Bosnijos Hercegovinos europinę integraciją, tačiau šitie dalykai mane nuteikia nepakankamai optimistiškai. Jie negali keisti rinkimų įstatymo, neįgyvendindami konstitucinio teismo sprendimo. Todėl palūkėkime, pažiūrėkime, kaip situacija klostysis toliau. Aš girdėjau, kad jūsų vizitas Sarajeve buvo labai sėkmingas. Ir tikimės, kad e, iš tikrųjų ši šalis pasieks daug pažangos artimiausių metus. metų. Aš labai norėčiau trumpai pasisakyti, pasakydamas Mostar diskusijose nedalyvavau, tik tai Sarajeve. Tačiau Bosnijoje, Hercegovinėje, na, šitas klausimas ypatingai aktualus, bet ne tik tai šioje šalyje. Būtent, kad šiuose šalyse, bijant praeities, baiminamasi žvelgti į ateitį. Vieni kitus blokuoja. Tiesiog verčia išsaugoti dabartinę poziciją ir tiesiog už užtikrinti, kad neišryškėtų, neišlystų iš viesą praeities istorija. Taigi nesugeba žengti į priekį, nesugebama pasitikėti vieni kitais, o tai reiškia, kad gyvenimas žmonėms negerėja. Taigi pasitikėjimo klimato ateitimi nėra. Ir jeigu tai liks, liks toliau, tai tiesiog ir bus kapstumasi praeitie. Tai pasakytina už atsaky... kad atsakomybė, tai reiškia, kad atsakomybė tenka visoms politinėms trims grupėms. Bet to įdomu man buvo ir tai, turinio požiūrių, bet ir elgesio požiūrių. Republikos Sepsko ministras pirmininkas ir federacijos ministras pirmininkas. Tai yra jaunos kartos žmonės. Turinys iš esmės nesikeičia. Tačiau aš manyčiau, kad jų asmeninis santykis yra konstruktyvesnis negu buvo įprasta nais laikais. Atrodo, kad mano nuojauta manęs neapgavo. Ir aš tikiuosi, kad tai yra svarbiausia žinia, kurią mes persivežėme. Nes žinome, kad Europos perspektyvos faktorius nėra tiesiog pretekstas išsaugoti šitą dabartinę būklę, tačiau nežinau, ar tai yra suvokiama kaip mm, didelė perspektyva. Nežinau, ar apskritai tik tai teigiama, kad laikomasi europinio konteksto, bet iš tikrųjų elgiamasi taip, kaip visada. Todėl reikėtų tą klausimą aiškiai pateikinėti ir tiesiog neslėptis už diplomatinių frazių, ką mes darėme iki šiol, kad nebūtų kokiu nors dvigubų paslėptų žaidimų ir aš manau, kad jaunoji karta turėtų tai suvokti ir kad procesai nenukryptų, nepakryptų kitą kryptimį tiesiog, kai 20 metų kalbėjo apie europinę perspektyvą ir niekas nevyksta, tai tuomet niekas tavim nebepasitikė. Todėl mes dar ko gero rimtai nepagalvojame, tačiau kitame ministrų susitikime, ministrų pirmininkų susitikime Respublikos Sepska ir mm, federacinių ministrų pirmininkų reikėtų pasakyti, kad žodžių nepakanka, kad reikia darbų. Tiesiog reikia skatinti mąstymo pokyčius, jeigu norime kokio nors konkretaus sprendimo. Ir aš manau, kad apie tuos atsinaujinimus reikėtų pagalvoti. Dėkuoju kolegoms, kurie dalyvavo šiame vizite skelbiu posėdžio pabaigą ir dabar iš karto periname sklandžiai prie išplėstinio biuro posėdžių birželio antroji kokia diena. Ketvirtadienis. Ar čia labai svarbu mums skubėti iki kito ketvirtadienio, kas numatyta darbo atvarkėje? be parlamento pranešimų, manau, yra ir svarbesnių, skubesnių pasaulio problemų. Galima ir jas pagalvoti, kaip jas įtraukti. A, tai yra diena, kai EPP frakcijos nebus, kadangi jos posėdis yra už parlamento ribų. Taigi, birželio antrąją yra numatytas posėdis, kurį galima ko gero perkelti į birželio 13-14, o 6 birželio vis tiek vyks susitikimas Strasbūrė ir galbūt vertėtų pamastyti kokį vieną ar kitą svarbų klausimą reikėtų traukti į darbo atvarkę papildomai. Ar sutinkate? Ketvirtadienį pusės dienos posėdžiai pasižymi tuo, kad yra nebalsuojama ir daug dalyvių nėra. Dažniausiai visi būna išvykę į savo apygardas. O tenukas, nu, kadangi nevyks posėdis, galės pasirūpinti Brexit mm, problemomis, kas gali būti visai naudinga. Taigi, ačiū už tai, kad dalyvavote posėdėje.